Okay, dear colleagues, we have a long session this afternoon, so let's get started. Uh... Taigi dabar pradėsime posėdį. Po kiek laiko atvyks uh, uh, ministras, Danijos ministras uh, Olisonas. Tačiau prieš tai norėčiau pakartoti būtent e, mūsų darbo atvarkę. Šį rytą mes sukeitėme šiek tiek e, darbo atvarkės punktus. Mes turime iš pradžių e, pono Barinesko pranešimą, po to ir pono Tošanovskį pranešimas bus. Tai sukeisti jie vietomis tiesiog. O dabar kalbėsiu daniškai. Man yra didžiulis džiaugsmas pasveikinti ministrą atsakinga už ekonomiką ir įmonės. Ekonomika dabar iš tiesų yra viena iš svarbiausių temų ir labai visi suprantame, kad jeigu mes norime paskatinti šitą ekonominį augimą, tai turime imtis tam tikrų priemonių. O dabar ponas ministras ir pristatys priemonės, kurių įmamas tam augimui užtikrinti. Taigi, ačiū džiaugiuosi taip pat galėdamas vėl pasisakyti šiame komitete. Žinoma, yra didžiulis skirtumas, kai pasisakoma pradedant pirmininkauti ir kai baigiant pirmininkauti pristatomi rezultatai, nes čia mes turime tarsi atsiskaityti už savo nuveiktus darbus. Tačiau mes manome, kad bet kokiu atveju rezultatai yra neblogi. Buvo konstruktyvus, puikus bendradarbiavimas su jūsų komitetu būtent su jūsų komiteto pirmininkė panė Sartori. Ir svarbiausia yra tai, kad bendradarbiavimas vyko puikiai, buvo konstruktyvus ir mes pasiekime neblogų rezultatų. Mes perėmėme pirmininkavimą kaip tik tuo laikotarpiu, kai ES atsidūrė ekonominėje krizėje. Buvo daug diskutuota apie šią krizę ir apie priemonės, kaip galima iš jos išsikapstyti. Ir tai nulėmė šios, būtent šios diskusijos mūsų pirmininkavimo darbo atvarkę. Mes e, ėmėmės įvairių priemonių, kaip išeiti iš šios krizės, kokie nustatyti ateities veiksmus. Ir tokiu atveju augimas ir konsolidavimas mums buvo svarbiausi prioritetai. Mes būtent ir siekime šių tikslų. Mes turime būtent tai ir pabrėžti ir visi bendrai laikytis šių tikslų kad pasiektume kažkokių tikslų šiuose dviejose srityse. Dabar apie augimą šiek tiek pakalbėsiu, apie informacijos ir ryšių technologijas. Čia buvo pabrėžta, kaip girdėjau, mm, buvo kalbama apie skaitminį darbo atvarkę ir apie vidaus rinkos teisės aktus. Apie juos ir taip pat kalbėsiu. Pirmiausia, iškelsiu kai kurios prioritetus, po to kalbėsiu apie skaitminę darbo atvarkę ir apie roaming 3 darbo atvarkė, tai yra tarptinklinio ryšio darbo atvarkė. Su e, jūsų komitetu mums pavyko pasiekti šiokių tokių rezultatų, už tai norėčiau padėkoti poniai Nibler už puikų bendradarbiavimą. Ir tokiu būdu mes galėjome Europos e, vartotojams ir įmonėms suteikti galimybės užtikrinti suteikti galimybės būtent naudotis mobiliojo ryšiu, perduoti duomenis ir užtikrinti bendravimą e, gimto, gimtają kalbą. Mes nustatėme taip pat aukščiausias ribas e, e, už tarptinklinį ryšį, kiek turi būti mokama. Tai būtent sumažinome šias išlaidas vartotojams ir taip galėjome paskatinti ekonomikos augimą atitinkamuose sektoriuose. Uh, Taigi būtent sumažiname tas kainas ir nustatėme atitinkamas taisyklės, kurios pagerina konkurencingumą šiuose sektoriuose. Dabar galima mobiliosius telefonus ir uh, savo nešiojamas kompiuterius naudoti ir kitose valstybėse narėse ir tai nebus taip brangu, kaip būdavo anksčiau. Parlamentas uh, gegužės 22 dieną plenarėme posėdėje Strasbūrė vėlgi sprendė klausimą, kaip mažos vidutinės įmonės galėtų geriau pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Man atrodo, kad tai yra svarbus klausimas, tai būtent nes pakankamas finansavimas mažosioms vidutinėms įmonėms užtikrina ekonomikos augimą ir taip jos gali vystyti inovacijas. Pirmininkaujantį šalis būtent sprendė šį klausimą, kad būtų kuo daugiau kapitalo sutelkta, kuris padėtų mažoms vidutinėms įmonėms. Tai, tai taip galėtume, kaip galėtume padėti toms įmonėms, ypač per kosmę, pavyzdžiui, programą, kaip būtų sukurta struktūra padedanti mažos vidutinėms įmonėms generuoti augimą, ekonominį augimą, inovacijas Europoje. Europa turėtų sukurti e, tinkamas sąlygas mažosioms vidutinėms e, įmonėms, reikia atitinkamų struktūrų, atitinkamų taisyklių, kad jos galėtų ir toliau aukti ir stiprėti. Aš e, manau, kad Europos parlamentas yra tikrai svarbus mūsų partneris, ypač kalbant apie mažas vidutinės įmonės ir pagalbą joms. Ir manau, kad reguliavimas ir reglamentavimas, kuris būtent ir Mm, kuriamas šioje srityje, padės mums pasiekti šių tikslų. Pirmininkaujantį Daniją pateikė taryboje nemažai e, pasiūlymų dėl, sakykime, išmaniosios arba e, tinkamos valdysenos ES kad būtent mūsų teisės aktai prisidėtų prie ekonominio augino. O skaitmeninė darbo atvarkė, e, tai buvo vienas iš prioritetų mūsų pirmininkaujančios šalies ir man susidaro įspūdis, kad ir šiame komitete būtent šis klausimas pabrėžiamas, tai būtent skaitminės darbo atvarkės e, klausimas. Mes e, ypač kalbėjome apie PSI direktyvą ir apie tarptinklinio ryšio direktyvą Vasario mėnesį Kopenhagoje buvo e, neformalus tarybos posėdis organizuotas ir ten buvo kalbėta apie skaitmeninę vidaus rinką ir jos galimybės. Iki 2015 metų e, prekyba internetu turėtų padvigubėti. Ir elektroninė sąskaityba turėtų būti įmanoma iki 2020 metų. Tai būtent, kad elektroniniu būdu bus galima apmokėti sąskaitas faktūras. Aš manau, kad tai prisidės ir prie mūsų duomenų apsaugos ir, sakykime, skaitmeninė darbo tvarkė padės sukurti naujas skaitmeninės paslaugas. Mes kalbėjome ir apie kitas mm, direktyvas, kuriomis e, būtų sukurtos galimybės e, mažosioms vidutinėms įmonėms naudotis įvairiomis internetinėmis arba skaitmeninėmis paslaugomis. Būtent e, visos šios taisyklės turėtų užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygos visoms įmonėms. Buvo daugybė įvairių darbo grupių posėdžių taryboje, susidūrėme su daugybė iššūkių ir problemų Padarėme tai, ką galėjome. Pasiekėme tiek, kiek buvo įmanoma pirmininkaujant Danijai. Ir Birželio 8 dieną buvo pažangos ataskaita priimta taryboje šio klausimu. Kitas dalykas, a, Connecting Europe a, a, priemonė taip pat buvo pateikta pakankamai anksti. Ten buvo kalba apie infrastruktūroje kylančius kliūtis ir kaip jas galima pašalinti, kad būtent būtų užtikrintas ekonomikos augimas. O dėl informacinių ir ryšių technologijų, tai yra iš esmės nemažai problemų ir neatsakytų klausimų, reikia daugiau diskusijų šiame sektoriuje. Tačiau bet kokiu atveju, aš manau, kad mūsų diskusijos ir mūsų pateikti dokumentai e, yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Visų pirma, mes norime įtraukti ir valstybės narės į šį bendrą sprendimų prieimimo procesą ir kaip Connecting Europe šitą priemonę galėtų prisidėti prie mūsų bendradarbiavimo ir ekonomikos augimo. Aš konstatavau, kad taryba pritarė tam, kad plačiajuošio interneto ryšio projektai visoje ES turėtų būti labiau finansuojami ir skatinami. Taigi, baigdamas, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą už jūsų ryštą, entuzijazmą. Būtent e, tose srityse, kurias aš jau minėjau, e, ypač kalbant apie tarptinklinį ryšį, mes e, bandome ES pastatyti ant kojų, paskatinti darbo vietų kūrimą ir augimą, kad būtent kuo greičiau išeitume iš tos ekonominės krizės. Todėl norėčiau padėkoti už sutiktą žodį, už jūsų dėmesį ir mielai sakysiu jūsų klausimus. Ačiū, panė ministrė. Turime dabar maždaug 15 ar 18 minučių klausimams ir atsakymams. Sakiau jau posėdžio pradžioj, kad laukia mūsų labai e, įtempta darbo tvarkė, tad prašau laikytis kalbėjimų skirto laiko. Dabar suteiksiu progą paklausti. Pone Karvalio. Dėkoju, pane ministrė, ačiū už darbą, kurį atlikote jums pirmininkaujant nuo tarptinklinio ryšio iki kitų dalykų. Visi tie dalykai labai svarbus Europai. Noriu paklausti apie ateitį. Pabaigoje savo pasisakymo jūs minėjote, kad Europai reikia gražinti augimą. Viena iš problemų, apskritai Europoje, kuri kai kuriuose valstybėse narėse yra ypač aktuali, yra prieiga prie finansavimo, ypač kai kalbame apie vidutinės ir mažas įmonės. Portugalijoje tai labai aktualu. E, kai kalbame apie rizikos pasidalymo priemonę, kur e, yra tam tikros tarpininkės tarp Europos investicijų banko e, ir e, VMI, mums reikia veikti per vietinius bankus. Ir nors tarsi ir yra tų lėšų, mums nepavyksta įnešti likvidumo VMI ir į visuomenę apskritai. Kaip Jūs galvojate, reikėtų išspręsti finansavimo klausimą, šnekant apie prieigą prie lėšų vidutinėms ir smulkioms įmonėms? Dėkoju, dabar ponas Kroits man nori paklausti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu pranešėjas dėl. Uh, intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Ir mes bandėme e, kalbėti su pirmininkaujančia šalimi, tačiau konstatavome, kad niekas į mus taip rimtai nereaguoja. Ir Liepos mėnesį per, per plenarinį posėdį mes uh, turėsime priimti atitinkamus sprendimus. Ir tik dabar išgirdau, kad kažkas juda tą linkme. Uh, Galbūt mes galėtume bendro sprendimo pasiekti, nes būtent e, tarp e, intelektinės nuosavybės teisės yra labai svarbios mažosioms vidutinėms įmonėms. Man šis klausimas labai svarbus, gal jūs galėtumėte pakomentuoti dabartinę situaciją. Monsieur Zosa Wagner, s'il vous plaît. Ponas Sauza Wagner. Ačiū. Pone pirmininkė. Mm. Aš labai greit norėčiau paklausti ministro, remdamasis jo įdomiu pasisakymu štai ko. Jūs kalbėjote apie teisės pagrindą toms priemonėms, kurios buvo svarstomos pirmininkaujant Danijai ir kurios įgyja dabar įstatymo statusą. Ar e, man įdomu, ar e, jūs diskutavote apie tinklo neutralumo principą šiame procese? Kalbu apie tai, nes mane neramina dabar besiformuojanti praktika. E, regis ponas Van Rompojus yra to iniciatorius, e, jis tarsi stengiasi ryšius su visuomenė palaikyti per Twitter, kuri yra privati kompanija, vietoj to, kad pasinaudotų Europos institucijų galimybėmis palaikyti ryšį su visuomenė. Ir tai yra, žinoma, susijęs su tinklo neutralumo problema. Norėčiau išgirsti, ką pirminkaujančioji valstybė apie tai yra nuveikusi per šešis mėnesius. Dėkuoju, tai tiek ir buvo norinčių paklausti ir aš dabar galiu vėl suteikti žodį ministrui. Dėkoju, ačiū už pastabas. Pirmininkavančiai Danijai ir visoms Europos valstybėms. Be jokios abejonės, e, prioritetas e, yra surasti sprendimą, kaip užtikrinti finansavimą vidutinėms ir smulkiams įmonėms. E, ši problema visoje Europoje svarstama ir mums reikia čia sprendimų įvairiuose lygmenyse. Ir žinoma, vienas iš tų aspektų yra apskritai bendrosios ekonomikos krizės suvaldymas. Mes e, dirbdami, pirmininkaudami, galvojame, kaip sudaryti atitinkamą, suformuoti atitinkamą teisinę sąrangą rizikos kapitalui užtikrinti. Reikia pasakyti, kad darbas vyko gana konstruktyviai ir todėl mes e, tikimės, kad iki birželio pabaigos pavyks pasiekti sutarimą. Reikia pasakyti, kad e, daugelis dalykų dar yra procese, vis dar dirbame, tai gal ne apie viską aš čia galėjau ir atsiskaityti. E, viena iš e, problemų ar, ar klausimų, gyvybiškai svarbių klausimų, mūsų darbo atvarkė, ypač kai kalbame apie augimą Europoje, yra surasti patentų problemos sprendimą. Tai iš tikrųjų yra priemonė, kuri gali labai greit prisidėti prie augimo. Eh, eina kalba, žinoma, ir apie paraiškas patentams tą procesą, bet taip pat ir į eh, jų praktinį įgyvendinimą. Aš e, labai tikiuosi, kad sugebėsime sukurti tą bendrą Europos patentų sistemą. E, vėlgi e, sunkiai dirbame, spręsdami šią problemą ir labai tikimės, kad iki birželio pabaigos ir čia mums pavyks pasiekti kompromisą. Kitaip sakant, tarybos posėdėje kitą savaitę tą sugebėsime padaryti. Toks yra mūsų vienas iš prioritetų. Na ir dabar reaguojant jūsų klausimą dėl tinklo neutralumo. E, mes laikomės tokio pat požiūrio kaip ir parlamentas. Šiuo klausimu norime, kad e, vyrautų tokie principai kaip e, atvirumas, prieinamumas ir vartotojo teisės. Ir mes labai tikimės, kad komisija pateiks e, savo pasiūlymų šitoj srity. E, telekomunikacijas e, reguliuojančias institucijos taip pat čia turėtų prisidėti. Atlikta studija, kuri išryškino tam tikrus trūkumus. Bet e, antra vertus, ta studija parodė, kad e, yra ir daug sričių, kur e, pribojimų beveik iš vis nėra. Bet kuriuo atveju laukiame komisijos iniciatyvas šitoje srityje. Dėkoju. Ministrui keletą minučių dar turime. Turime palūkėti, kol atvyks ponas Marinesku. Jis e, kaip tik e, rengė pranešimą, kurį toliau darbo tvarkėje aptarinėsime. Na, o aš pats tada pasinaudosiu progą ir paklausiu ministro apie aktą, apie mm, intelektinės nusavybės teisės. E, jūs turbūt sutiksite, kad mums reikia pasiekti sutarimo, kuris leistų uh, užtikrinti autorių teisų apsaugą, bet turbūt sutiksite, kad dabartinį akto susitarimą didžiuma parlamento narių ketina atmesti. O tai reiškia, kad mums reikės naujo tarptautinio susitarimo. Aš uh, neprašau, kad ministras mums labai smulkmeniškai aptartų šią problemą. Tiesiog norėčiau žinoti, ar pirmininkaujančioje valstybėje tarp e, jos ministrų jau pradėjote svarstyti tą naująjį procesą, kuris turėtų prasidėti po to, kai parlamentas balsuos dėl aktos. Ar Yra jau kažkokių pokalbių apie tai, kaip toliau reikėtų veikti. Na ir aš matau, dar ir kolega Bendensinas norėtų paklausti, iškart suteiks jam žodį. Dėkuoju pirminkė, aš tikrai e, suprantu, kad e, reikia ginti intelektinės e, nusavybės teisės, Bet e, aš savo ruoštų norėčiau dar vieną temą paminėti, tai kozme. Tai e, dokumentas, e, dėl kurio tariamasi pirmininkaujant Danijai, bet ir po to be jokios teks toliau dirbti. Pagal kosmį nuostatas apie 2 procentai VMI e, yra paskatinti, e, skiriama VMI, e, kad jos galėtų tos įmonės lengviau surasti prieigą prie rinkų. Bet tiesą sakant, lyginant su kitomis finansuojamomis rytimis, netrodo, kad tai labai dideli pinigai. 2,5 milijardo eurų VMI E, kurie e, kurios laikomos ES ekonomikos nugarkauliu, tikrai nėra labai dideli pinigai. reaguojant į pono Bensino užuominą apie Alde frakcijos norą pasiekti savo tikslų dėl e, intelektinės nusavybės teisų, turiu pasakyti, kad nieko nėra įmanoma, jeigu e, frakcija yra išmoninga. Taigi, dabar dėl aktą dėrybų. E, mes ieškome galimybių, kaip tinkamiau įgyvendinti civilinę teisę. Bet aktą susitarimo smulkmenas, tiesą sakant, nepatenka į mano kompetencijos srityje. Na, o dėl kozmi programos aš jau pačioj pradžioj sakiau, kad mano nuomonė sutampa su pono Bensin nuomonė. Augimo aktas turi užtikrinti tinkamą finansavimą VMI, o kozmi parama turėtų prisidėti prie eksporto galimybių didinimo vidutinėms ir e, mažoms įmonėms. Bet žinoma, e, finansinis paketas bus nuspręstas dėrybose dėl e, naujosios finansinės perspektyvos, o tai dar kol kas nėra padaryta. Pirmininkas, dėkoju ministrui, daugiau norinčių pasakyti nėra, taigi ponia ministrė, labai jums ačiū už jūsų pažangos ataskaitą, ačiū, kad apsilankėte. Dėkuoju Jums ir dėkuoju už bendradarbiavimą, sako ministras. Okay. Things changes quickly. Kągi, viskas sparčiai keičiasi, pono Marinesko dar nėra. Anksčiau jums sakiau, kad planavome pakeisti, sukeisti vietomis darbo atvarkės klausimus, bet kadangi pono Marinesko nėra, o ponas Tošinovski yra posėdėje, tai grįžime prie pradinės savo posėdžio darbo atvarkės. Pone Tošenovski, prašom. Ponas ir ponai kolegos. Grįžome prie pradinės posėdžio darbo atvarkės ir todėl aš jums pristatysiu visą šį pranešimą jis jiems yra išplatintas ir aš padarysiu keletą pastebėjimų dėl šio pranešimo, kuris yra susijęs su pagrindinėmis gairėmis skirtomis transeuropinių telekomunikacijų tinklams. Ir šis dokumentas pakeis šiuo metu galiojantį sprendimą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams už jų indėlį ir pagalbą rengiant šį pranešimą. Kaip įprasta, šiame komitete mes vieni kitiems padedame Ir aš stengiausi padaryti viską, kad galutinė dokumento versija atspindėtų visas iš kolegų gautas mintis ir pasiūlymus. Bendrai kalbant, galima būtų teikti, kad tikslas yra apibriežti pagrindinės gairias tinklams ir panaikinti uh, bet kokias kliūtis egzistuojančias skaitmeniniam, skaitmeniniai rinkai sukurti. Ypatinga dėmesį reikia atskirti toms sritims, tiems regionams, kurie dar neturi internetinio ryšio arba jose yra taikomas lėtos, teikiamas lėtos ryšys. Mm, taigi taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tuos regionus, kuriuose gyventojų tankis yra mažesnis. Pranešimą bandome papildyti komisijos pasiūlymą ir sukurti pridėtinę vertę. Pirmiausia, siekiame investuoti į plačiojuosčio ryšio tinklus Čia reikėtų dėmesį skirti mažo ir vidutinio gyventojų tankio vietovėms ir tiems projektams, kurie nenumato didelio pelningumo. Bendravau su komisijos nare Krūs ir turiu pasakyti, kad turime atkreipti dėmesį į tai, kad nebūtų iškraipyta konkurencija rinkoje tuose regionuose. Skaitmenės darbo tvarkės tikslai, ypač antras tikslas yra svarbus - interneto tiekimo užtikrinimas. Tai yra labai svarbus siekiant, kad Europa būtų konkurencinga, bet mes Turime užtikrinti didelės spartos internetinį ryšį. Trečioji rekomendacija yra susijusi su technologijų neutralumu ir atvira prieiga prie plačiajuošio ryšio. Šitoje srityje viskas labai greitai keičiasi ir nebūtų išmintinga čia apibriežti konkrečiai technologinės alternatyvas. Kitas prioritetas yra pagalba per įvairiausias programas. Tokia pagalba turi būti naudojama kartu su kitomis programomis, bet reikia vengti bet kokio dubliavimuose. Negalima leisti, kad administracinė našta dar labiau išauktų. Taip pat reikia pasirūpinti, kad reglamentas būtų pradėtas taikyti kaip galima anksčiau, bet turime siekti išvengti bet kokių sudėtingų administracinių procedūrų. Penktasis prioritetas yra štai toks. Kai kurie komisijos siūlomi veiksmai neturėtų sumažinti teisinio tikrumo rinkoje. Mūsų tikslas yra kaip galima greičiau pasinaudoti visą teikiamą naudą. Baigdamas noriu pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki Liepos ketvirtos dienos. O rytoj turėtų įvykti praktinis seminaras. Tam pritarė komiteto pirmininkė. Baigdamas dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Iš tiesų pranešimas yra labai sudėtingas tiek techninė, tiek finansinė prasme. Taigi ačiū Jums. Dėkoju ponui Tošenovski. Dabar pereisime prie šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, ponia Kastilijo. Ačiū, pirmininkė. Ponas Hökmark yra pranešėjas, esu stikinusi, kad jis atvyks jau netrukus. Aš ketinau kalbėti šiek tiek vėliau, bet pasisakysiu dabar. Leiskite man padėkoti kolegai Tošanovskiui už jo pasisakymą. Jis mums pristatė neblogai subalansuotą pasiūlymą. Kalbant apie telekomunikacijų tinklus. Kai ponas Hokmark atvyks, jis tikrai detaliau pakomentuos visus šios klausimus. Bet aš galiu pasakyti, kad mes neturime sumažinti apriepties. Skaitmeninės darbotvarkės tikslas turi būti minimalus tikslas ir negalutinis mūsų tikslas. Taigi paklausa iškils ir mums reikės imtis platesnių tikslų plačiuošio ryšio srityje. Todėl turime pasilikti galimybę plėsti tinklus net ir tos, tuose regionuose, vietovėse, kurios jau yra apreiptos. Žinoma, neminint jau tų, kurioms reikia skirti dar daugiau dėmesio. Technologijos vystosi neįtikėtinų greičių. Mobilioji telefonija taip pat per artimiausius ketverius metus išauks. Daugybė ataskaitų tą patvirtina. Todėl labai svarbu išlaikyti tą dvigubą tikslą, tai yra apriepti ir intensyvumą. Visose diskusijose apie plačią juostį ryšį aš pabrėždavau sinergijos svarbą tarp telekomunikacijų tinklų ir pažangiųjų tinklų. Tai yra energetika ir telekomunikacijos turi būti susijėtos. Tam aišku reikia laiko bet svarbiausia yra užtikrinti aukšto lygio sinergiją tarp šių dviejų elementų. Žinoma, investicijas krizės laikotarpiu užtikrinti sudėtinga. Todėl turime išvengti bet kokio dubliavimuose ir turime užtikrinti, kad reikalavimai būtų, kad juos būtų tinkamai atsižvelgta. Penktas straipsnis, šeštas punktas, čia kalbu apie komisijos pasiūlymą, reikia peržiūrėti, kokios yra numatytos komisijos galios. Komisija iš dalies yra atsakinga už projektų priežiūrą ir ji gali netvirtinti tų projektų, kurie netitinka numatytų tikslų. Taigi būtų gerai, jeigu ir parlamentas galėtų vaidinti čia vaidmenį. Ir komisija turėtų būti atvira, priimdama sprendimus. Ačiū, kolegos. Aš pradėsiu nuo pastebėjimų, o po to pereisiu prie klausimų. Turėsiu konkrečių klausimų pranešėjai ir komisijos atstovui. Pirmiausia, dėkoju kolegai Tošinovskui, kad e, įtraukė šešėlinius pranešėjus rengiant šį pranešimą. Pranešimas pasirodė labai laiku, kai kalbama apie augimą ir šiame projekte yra kalbama apie gairias, kurioms skiriamas e, didelis dėmesys norėčiau pasakyti, kad pritariu paskirstimui pagal sektorius, šiek tiek atsargiai reaguoju į kokybę, tačiau šiuo mechanizmu reikia pasinaudoti veiksmingai siekiant užtikrinti plėtrą ir vystimąsi. Operatoriai pritarė tai daliai, kuri yra susijusi su paslaugomis, tačiau ne visiškai pritarė tai daliai, kuri yra susijusi su infrastruktūra, nes jie norėtų laikytis jiems skirtos laisvės. Yra tokių technologijų, kurios ne visiškai populiarios tarp vartotojų arba vartotojai ne visuomet greitai perima tas technologijas. Aš manau, kad mums reikėtų paspartinti tokį procesą ir išanalizuoti, kodėl vartotojai nepasinaudoja tokiamis teikiamomis paslaugomis ir nedaro to greitai. E, toliau. Dėl paskirstimo. Kalbant apie projektų atranką, mums reikėtų vadovautis tinkamesnių analitinių požiūrių. Reikėtų pasiremti skaitmeninės strategijos pagrindiniais prioritetais, koksgi yra Europos institucijų vaidmuo, įskaitant ir Europos parlamento vaidmenį. Norėčiau papildyti savo pastabas ir paminėti sąsajas su sanglaudos fondu. Mūsų pranešėjas pabrėžia, kad reikia vengti finansavimo dubliavimo ir jis yra teisus tą sakydamas. Tačiau kalbant apie sparčius projektus, komisija siūlo kreiptis į sanglaudos fondą ir tik papildomai naudotis kitų fondų lėšomis. E, taigi pranešėjas laikosi lankščios pozicijos ir aš tam pritariu. Dabar dėl komitologijos Taip, mums reikia koordinuoto požiūrio ir deleguotojų teisės aktų. Mes turime numatyti, numatyti erdvės e, ir taip pat numatyti galimybę prireikus koreguoti gairias. Turiu pranešėjų klausimą. Kolega, jūs kalbate apie lėšų skirimą E, tankiai apgyvendintoms vietovėms. Bet mes turime ir skurdžių vietovių ir dėlių miestų, kuriuose investicijos taip pat yra reikalingos. Taigi galėtume pasinaudoti progą, ypač atsižvelginti tai, kad turime papildomų lėšų ir pagerinti padėtį atitinkamose vietovėse. Aš dėja negalėsiu dalyvauti rytoj numatytame seminare. Turėsiu su frakcijos vadovu vykti į kelionę. Apgailestauju dėl to. O dabar kreipsiuosi į komisiją. Mes kalbame apie ekspertų grupę. Ir kodėlgi mums reikia naujo padalinio, naujos organizacijos, kas atstovaus valstybėms narėms tokioje organizacijose. Ar yra numatyti pasiūlymai, panašus pasiūlymai ir kitiems sektoriams ir toliau, kas bus atsakingas už projektų parinkimą ir kokie bus kriterijai. Ir paskutinė mano pastaba. Šiuo metu labai daug apie tai kalbama. Kaip dėl kriterijų? Kas yra svarbiau, ar pelningumas, ar tvarumas? Kadangi privatus investuotojai vertins šios klausimus. Ši priemonė turi būti naudojama tiems projektams, kurie yra tvarūs ir ilgalaikiai. Aš manau, kad mums reikia labai aiškių atsakymų iš šios klausimus. Ir mums reikia daugiau detalių, nes mums užduodami klausimai, mes turime juos atsakyti. Dėkuoju dabar panas Kroicman. Sitsna. Panas Kroicmanas, ačiū, panė pirmininkė. Taigi aš išklausiau visus pasisakusiuosius ir norėčiau pabrėžti, kad e, pritariu tam, kad finansavimas būtų skirtas e, plačiai juošiam ryšiam tik tose vietose, kur tai yra prasminga ir kur sukuriama pridėtinė vertė. Pirmiausia, kaimiškose vietovėse ir tose vietovėse, kuris yra per silpnas. Šitas interneto ryšys. E, ir e, iš esmės kai kurios valstybės netgi per daug net nereikia tokio plačiai juoš ryšio. Uh, O jisai naudingas tik tos, tuo atveju, jeigu kyla pavojus, kad, sakykime, neteks kokį nors paslaugų atitinkama kaimiškoji vietoja arba tinkamas regionas arba negalės pasinaudoti e, galimybę naudotis internetiniu ryšiu. Taigi, aš e, dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, e, turėtume pabrėžti ateities elektroninius viešuosius pirkimus. O tam būtent ir reikės šito plačia juoščio interneto ryšio. Tačiau, bet kokiu atveju, aš norėčiau atskirti kaimiškas vietovės ir miesto vietovės. Aš manau, miesto vietovės neturėtų būti įtrauktos į šią direktyvą. Manau, kad mūsų tikslinės grupės yra vis dėlto kaimiškos vietovės. Bet mes neturime um, dubliuoti sąnaudos fondų veiklos. Mes turime pasirūpinti kad, sakykime, kad sanglaudos fondai, jeigu e, kur nors finansuoja plačiai juosti ryšį, tai e, kitos priemonės neturėtų kištis į šį regioną. Tai būtent ten turi, neturi būti papildomas finansavimas. Būtent, bet pažiūrėkime, yra ir e, maži arba e, vidutiniai miestai arba miesteliai, kur mažėja gyventojų skaičius ir galbūt ten net neverta, sakykime, plačia juošio ryšio nutiesti. Aš manau, kad mes turėtume geriau koordinuoti savo veiklą su dabartinėmis finansavimo struktūromis. Ir mes turime pasirūpinti, kad, sakykime, tie tas plačiajuostis interneto ryšys ir kitos priemonės padėtų skatinti konkurencingumą, o ne trikdytų konkurencingumą. Taigi, tokios mano kritinės pastabos, nes aš manau, kad iš esmės pranešėjas pateikė puikų e, pranešimą, tik tai keli aspektai yra diskutuotini. Bet kokiu atveju labai sveikinu tą sprendimą, kad technologijos neutralumas turėtų būti išlaikytas, nes čia turėtų patys e, vartotojai arba tiekėjai nuspręsti, kokios technologijos jiems yra tinkamiausios. Ir manau, kad e, neturėtų konkuruoti tarpusavyje įvairūs e, europiniai projektai, kad nebūtų, sakykime, dubliuojama jų veikla. Kitas dalykas, žinoma, jeigu taryba neprieštaraus tokioms priemonėms, tada galėsime jas priimti ir taikyti, nes yra, kaip žinote, taupimo politika pas mus dabar. Mes e, mm, jau turime atitinkamas priemonės, kaip pavyzdžiui Connecting Europe e, priemonė, e, kuri neturėtų būti dibliuojama, čia mes turėtume ir pasitarti ir su kolegomis, kaip geriausią sprendimą rasti. Ir bet kokiu atveju sveikinu pranešėją ir pritariu išsakytams mintims, ponė Andresotar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ir džiaugiuosi, kad rytoj bus organizuotas darbinis seminaras būtent šią temą, kuris bus mums naudingas. Toliau, nagrinėjant šios dokumentus, labai gerai, kad yra sinergija tarp įvairių energetikos projektų ir šešėlinis pranešėjas jau jisai pakankamai anksti yra įtrauktas į dabartinį darbą. Tai yra puiku. Dabar skirtingai nuo kitų kolegų, aš nesu labai įsitikinus, ar tas technologinis neutralumas yra naudingas dalykas. Kalbant apie bevėlės technologijas, tai pramonė perima tas technologijas labai greit, ypač periferijose arba atokesniuose regionuose arba, sakykime, netaip ekonomiškai išsivyšiusiuose regionuose. Todėl būtent reikėtų gal skatinti tą bevėlę technologiją. Aš manau, kad mūsų e, finansavimas turėtų būti skirtas e, optinio kabelio e, tiesimui ir platesniam naudojimui. Nes e, tai yra paprasta technologija, reikia tik tai kabelio ir atitinkamų investicinių projektų. Tai, pavyzdžiui, sakykime, įtraukti e, į bendrą projektą e, gatvių tiesimo arba kelių tiesimo projektus, sakykime, kad būtų derinami tie projektai, tiesiamas kelias ir kartu tiesiamas ir kabelis. Tai padėtų sutaupyti išlaidas Dabar pagalvokime apie didžiuosius miestus. Tai ten daugiausia investuojama į informacinių ir informacinės ryšių technologijas. Manau, kad didžiosiuose miestuose galima pasiekti didžiausius ir ištingiausius skaitminės darbo atvarkės tikslus. Tačiau m, kyla kliūčių, sakykime, kalbant apie vietos, apie šalies biudžetą ir apie prisidėjimą valstybės prie tų bendrų projektų. Bet kokiu atveju aš manau, kad pranešėja, pranešimas tikrai yra labai geras. Aš manau, kad šitas, e, šita atvira prieiga, open access prie tinklų, taip pat turėtų būti siejamas su e, moksliniais tyrimais. Apie tai buvo kalbėta jau e, aptariant Horizontas 2020 programą. Ir šiuo atveju kalbama daugiausia apie tarptinklinį ryšį, kaip, pavyzdžiui, infrastruktūra dalyjasi keli a, infrastruktūros naudotojai. Ir e, iš esmės a, toks, tokia, toks apibrieštis dažniausiai pasi, pasitaiko. Aš nežinau kodėl. Ponas Hokmarkas, gal pagalvotumėt, kad čia jau uh, vien švedų susirinkimas. Bet e, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Tai yra tvirtas pagrindas mūsų darbai, bet to jame labai svarbus dalykai sprendžiami. Prieš pradėdamas aš turiu atsiprašyti, e, buvau informuotas, kad darbo tvarkė šiek tiek bus keičiama. Sutinku su pono Taznovskio čia išdėstytomis mintimis. E, e, viešosios išlaidos, investicijos. E, čia reikia matyti skirtingas struktūras tarp bevėlių technologijų ir optinio kabelio technologijų. E, reikia pagalvoti, jeigu e, nėra iš kitur investicijų, tik tada pradėti galvoti apie viešąjį investavimą. E, pažvelgus į skirtumus tarp valstybių narių, matome, kad yra ir tokių valstybių narių, kur dideli miestai, bet tinklas plėtra atsiplečia, to, e, atsilieka tuo tarpu kitur ir kaimo vietovėse e, jis neblogai išplėtotas. Kitas dalykas. su kuriuo noriu sutikti, yra tai, kad viešusios investicijos turi būti daromas tokiu atveju, jeigu ateityje uh, E, tie tinklai atvers kelią tinkamai konkurencijai. Taip pat ir dėl e, atviros prieigos sutikčiau. Aš manau, kad jeigu žiūrėsime į proceso pradžią, tai viskas prasidėjo apie 1995-1996 metus. Ir e, buvo tam tikras surprizo nuostabos elementas. Ir jis yra tų technologijų pačioje prigimtyje stebinti. Tad e, vargu ar, e, ar galime susitelkti vien ties e, paklausą, kai kalbama apie super greitą plačią juostį internetą. Uh, nes savo ruoštų technologijos gali tą paklausą stimuliuoti ne vieną atvirkščiai. E, galbūt aš čia pompastiškai pasakysiu, bet manau, kad ateitis priklausys tiems, kurie lyderiaus e, labai didelės partos tinklų kūrime. Iki 2017 metų tikėtina, kad e, dešimt kartų išauks tinklų sparta, o mobilios telekomunikacijos iki to laiko aprieps maždaug 5 milijardus. Tad e, reikia mums remti plačia juosti ryšį, ar jis būtų bevėlis, ar fiksuotas, bet tai yra horizontalus uždavinys. Bet greta to aš norėčiau, kad pridėtume taip pat ir e, vertikalų į matmenį. Manau, kad reikėtų taip pat e, remti ir tokio spartaus ryšio plėtrą, kuriam dabar komercinių stimulų negalime pamatyti, bet tai gali atsirasti po dešimties metų. Ir labai svarbu, kad ta skaitmeninė darbo atvarkė atspindėtų e, tuos išsikeltus uždavinius, kad e, bent pusė namų ūkio galėtų pasinaudoti 100 megabitų spartos ryšių, o e, iki 2020 metų. O visi ūkiai turėtų prieigą prie mažiausiai 30 megabitų spartos e, ryšio. Bet galbūt turėtume būti ambicingesni ir sakyti, kad tie tikslai pasiektini iki 2015 metų. Ir gal pradėti kalbėti ne apie megabitus, bet e, gigabitus. Korejoje, pavyzdžiui, didelės spartos internetas jau priimti prieinamas e, labai didelėje gyvenamųjų būstų dalyje. Aš čia konkrečių skaičių nelabai norėčiau vardinti, bet kodėl nesi, neišsikelti 5 gigabitų ar 3 gigabitų tikslą? Taigi, ponė pirmininkė, matau, kad jūs jau tarptautinį ženklą rodote, kad kalbu pernelik ilgai, tad čia ir sustosiu. Dėkoju. Dabar žodis poniai Nibler. Speech, so you... A, ačiū, Gunarai. Iš tikrųjų buvo nebloga kalba jūs galėjote tęsti. Iš tikrųjų, aš pritariu tam, kad mes turėtume kalbėti apie gigabitus, o ne apie 3-7 megabitus arba ten apie 100 megabitų. Aš manau, kad tai yra mūsų ryštingas tikslas, kuo spartesnis ryšys. Ir būtent norėčiau reaguoti į šį paskutinį pono Hakmarko argumentą. Norėčiau padėkoti, sikiu, ir poniai Tažanovskijai už puikų pranešimą, kuris apriepia daug e, klausimų. Na, žinoma, aš negalėjau anksčiau ateiti, nes turėjau e, globoti e, delegaciją ir išklausiau tik tai galutinius pasisakymus. Aš turiu kelis klausimus. Ir paskatinimą. Ir dar vieną temą norėčiau aptarti su jumis. Pirmiausia, mane domintų, ar jūs, ponė Tažinovskai, ar komisija atkreipėte dėmesį į tai, kurioje valstybėje narėje buvo panaudotos struktūrinės lėšos, kad būtų išplėtotas plačiajos interneto ryšys. Kokie struktūriniai fondai, aš norėčiau sužinoti, buvo panaudoti siekiant paspartinti interneto ryšį Europoje? man susidaro įspūdis, kad e, yra daugybė kitų prioritetų valstybėse narėse ir mano valstybė narėje bet bet kokiu atveju manau, kad e, vienas iš prioritetų turėtų būti e, vienas iš prioritetų šitas plačiai juos interneto ryšys. Čia aš norėčiau atkreipti dėmesį į 29 e, pakeitimą. Taigi, kaip mes galime pagerinti šitą ryšį didžiosiuose miestuose. Uh, kur jau ir taip ryšys yra geras, galbūt čia optinius kabelius galėtume panaudoti, galbūt, sakykime, turėtume netokias griežtas taisyklės taikyti. Jūs šitą pasiūlymą išbraukėte, tą mano pakeitimą, nes man atrodo, kad tai būtų visai nebloga idėja, kurią iškelia ir komisija, kodėlgi reikia išbraukti tokį pakeitimą, kuris susijęs su didžiaisiais miestais ir ten esančių ryšių. Tada kitas dalykas tai yra taisyklės dėl pagalbos. Jūs kalbėjote, kad yra mažiau e, problemų šioje, šioje srityje, bet e, kaimiškos vietovės ir e, savivaldybės norėtų vis dėlto išplėtoti šitą plačią juostį ryšį. E, ir norėtų e, dalyvauti tokiuose konkursuose arba viešuose pirkimuose, kad, sakykime, būtų nustatyti kriterijai plačiajuosiam ryšiui, technologijams. Ir tokiais atvejais jie suduria su problema, kad, sakykime, tas, jie negali apibriežti atitinkamos technologijos, kuri būtų jiems tinkamiausia, o nes būtinai tas pasiūlymas turi būti technologiškai neutralus. Apie tai, apie tai turėtume pasikalbėti. Nes jeigu regionas e, pasako, man reikia optinio kabelio ir e, norime tam lėšų, tai aš manau, kad savivaldybė e, yra teisi tokiu atveju ir mes kodėl turėtume jai trukdyti ir taikyti kitokias griežtesnės taisyklės. Aš bet kokią atveju pateiksiu pakeitimą šio klausimu. Dėkoju poniai Nibler, dėkoju, kad laikytės pasisakymui skirto laiko. Tikiuosi ir komisija pasieks šiuo pavyzdžiu ir suteikiu komisijai žodį dabar. Aš bandysiu. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Tosanovskijui už puikų pranešimą. Norėtume sureaguoti į keletą paminėtų svarbiausių problemų. Jas minėjo jis ir kiti kalbėję. Savaime suprantama, kad komisija neturėjo jokių ketinimų kartoti tai, ką bando padaryti privatus sektorius. Europos e, tinklų priemonė yra neišstumti investicijas, o sutelkti jas. Mes e, stengiamės, kad tai būtų visiškai aišku. Mes galvojame apie dvi priemonės. E, e, bendrijos kišimasis dotacijų forma neturės nors formaliai nebus valstybės pagalbos statuso, bet vis tiek turės būti prižiūrima taip, kaip yra prižiūrima valstybės pagalba. Na, o kalbant apie įsikišimą per finansinės priemonės, dauguma potencialių partnerių, e, kurie turėtų įgyvendinti šias nuostatas e, atitinkamoje srityje, labai aiškiai turės įsipareigoti, kad jie neketina išstumti privataus sektoriaus. Savame suprantama, kad komisija tai tinkama, tinkamai stebės ir aš tikiuosi, kad šis aspektas taip pat puikiai atspindėtas. Dar labiau sustiprinant uh, šią nuostatą reikia pasakyti, kad naujajame finansų reglamente bus labai aiškiai bus numatyta, kad poveikio įvertinimo studijose, kurios bus privalomas, ši problema turės būti labai aiškiai apibrėžta. Toliau, Komisija mano, kad ne jos kompetencija yra apspręsti, kokią technologiją naudoti. Čia kalbama apie technologijų neutralumą. Tačiau visai teisingai e, įgyvendinant, praktiškai įgyvendinant šias nuostatas, jūs negalite šimtų procentų užtikrinti to neutralumo. Uh, ir tie, kas ketina investuoti ir rinksis vieną ar kitą technologiją. Mes turime gerbti tų žmonių teisę tą pasirinkimą atlikti. Tad e, savaime suprantama, tas technologinis neutralumas nebus šimtaprocentinis. Ar tai būtų a, e, viešasis asmuo, ar privatus asmuo, turės apginti tų investicijų pasirinkimą. Yra nemažai raginančių siekti sinergijos ir tikrai, kai kalbame apie sinergiją su kitais dviem sektoriais ir kai kalbame apie sanglaudos sąrangą. Tai turi būti užtikrinta. Abiem atvejais neturi būti dubliavimuose, turi būti papildomumas. E, visiškai natūrali sinergija tarp energetikos ir transporto sektorių. Dabar jau matome, kad atsiranda projektų, kurie tokią sinergiją ir demonstruoja. Matome, kad e, Kai Europoje statomi keliai, tai iš karto tiesiami ir kabeliai, kad kai tiesiamos kitos komunikacijos, tai jos apima ir plačia juosti internetą. Taigi, šis reglamentas numatys kaip tik tam tikrą paskatą tiems projektams, kurie apjungtų du sektorius. Dėl kito klausimo apie 3,2 e, milijardai eurų kai kuriams valstybėms narėms jau yra paskirta e, už, tam, kad būtų galima užpildyti spragas e, telekomunikacijų srityje. Čia kalba apie sanglaudos lėšas. Tai geras įvykis, kuris tačiau nėra pakankamas. Ir mes manytume, kad e, Europos sujungimo čia gali būti papildo, papildoma priemonė, galima būti, gali būti traktuojama kaip papildymas sanglaudos fondams. Valstybės pagalbos gairės. Buvo klausima apie tai, tos gairės dabar yra peržiūrimos, tad akivaizdu, kad reikia atsižvelgti į tai, kad pasaulis keičiasi, vadinasi, draugė turi keistis ir mūsų taisyklės. Čia e, smulkiau aptarti šito klausimo negalėčiau, nes darbas dar tik tai įpusėjęs komisijoje. Buvo labai konkretus klausimai dėl atrankos kriterijų bet prašom glaustai, prašo pirmininkas. Iš tikrųjų, tie atrankos kriterijai skiriasi dotacijų atveju ir finansinių priemonių atveju. Pastaruoju atveju visų pirma stengiamasi pritraukti privatų kapitalą į šį sektorių. Ir vyriausybės įsikišimas čia turi atitikti tikruosius investicijų poreikius. Kitaip sakoma, jeigu jūs norite, kad privatus sektorius investuotų daugiau negu kad uh, į tipiškus pelną nešančius projektus, tai reiškia, kad jūs turite pagalvoti apie tų projektų papildomą pelningumą dalykų, kai kalbame apie dotacijas, tai analizuosime juos žiūrėdami, kokią europinę pridedamąją vertę jie atneš. E, tai turi būti atviros prieigos tinklai ir to reikalauja valstybės pagalbos teisinė sąranga. Ir žinoma, bus ir kitų priemonių, kurias dabar komisija aptarinėja. Pone Trautman e, klausė labai konkrečiai. Pirmininkas atsiprašo, bet pranešėjui bus penkios minutės atsakymui, o jūs jau kalbate aštuonias minutės, todėl aš jūs nutraukiu. Žodis pranešėjai. Atsiprašau, jeigu kalbėsiu per nelį greitai, bet pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Pradėsiu nuo vidurio ir atsakysiu ponui Hekmark. Mus visuomet stebino ir turbūt dar stebins tai, kad šis procesas plėtosis žymiai greičiau negu kad mes galime jį sekti. Todėl savo pranešimo projekte aš ir rašau, kad mes turime susitelkti ties technologijomis. Mes nesakome konkrečiai, ties kokiomis technologijomis turime apsistoti, nes nežinome, kaip plėtosis tos technologijos technologijos. Šiandien kabelių technologijos yra pažangiausios, bet e, kažkuriuo metu jos gali tapti senamadiškomis. Taigi mes turime galvoti apie mūsų pajėgumus. Diskusijos buvo puikios, bet mane neramina štai kas. Jeigu mes pereisime prie gigabitų ir sakysime, kad e, palaikome vertikalų požiūrį, tai mes susidursime su itin brangiomis technologijomis ir tokiu būdu mūsų manevro laisvė taps ribota. Taip, mes negalime pamiršti vertikaliojo aspekto. Ir žinoma, turime pritarti tokioms iniciatyvoms. Pone De Castillo uždavė man klausimą. Taip, be jokios abejonės, bendradarbiavimas ir sąsajos ryšiai tarp įvairių subsidijų formų yra būtini. pažangiai tinklai. Kiti kolegos kalbėjo apie komisijos vaidmenį, jis turi būti skaidrus, taip pat reikia užtikrinti informacijos sklaidą ir informacijos teikimą atitinkamu lygiu. Mes ties tuo dirbame. Ir, žinoma, turime išanalizuoti visas galimybės prieš pasiūlydami naujus sprendimus. Pone Trautman, ar mes turime riboti sričių kiekį? Ar mes turime neįtraukti uh, didelio tankio vietovių? Aš kalbėjau su komisijos nariu atsakingu už konkurencingumą ir turiu pasakyti, kad stambus žaidėjai e, turėtų naudotis tokiamis galimybėmis, bet mes negalime iškraipyti rinkos. Viskas turi būti tinkamai apibriešta ir aš su jumis sutinku, mes turime skirti paramą kaimo vietovėms. Projektų parinkimas komisijos atstovė negalėjo pasisakyti iki galo, bet projektų vertinimus vykdys regioninės institucijos. Ir tai yra taikoma ne tik plačiajuošiam ryšiui. Jūs taip pat kalbėjote apie optinius kabelius, komisijos atstovė taip pat apie tai kalbėjo. Jeigu konkurso metu pareiškėjas nori apibrėžti savo gairias, tai mes galime su tuo sutikti. Mes nenorėjome sudaryti taikomų technologijų baigtinio sąrašo. apreptis ir atvira prieiga. Gal įvyko vertimo klaida, bet operatoriai turi suteikti prieigą visiems. Reikėtų tą labai aiškiai suformuluoti, būtent aiškiai parašyti, ką reiškia atvira prieiga. Pone Hekmark. Taip, aš pritariu tai idėjai, kad mes turime pasisakyti už didelę spartą, kuo didesnę spartą. Aš pats esu kompiuterių specialistas, dėstau šį mokslą universitete. Pažanga šioje srityje yra neįsivaizduotina. Ir mes turime galvoti apie perdavimo pajėgumus. Ir žinoma, nuo technologijų pažangos priklausys mūsų konkurencingumas rinkoje. Aš esu susipažinęs puikiai su savo šalimi, žinau kokią situaciją Lenkijoje, Slovakijoje, mačiau, kaip yra dirbama Vokietijoje. Lėšos yra skiriamos pagal įvairius Europos fondus, keičiant pasenusią kompiuterinę įrangą ir senus kompiuterius. Daugelis tyrimo organizacijų naudojasi universitetų atliktą pažangą. Ir aš esu įsitikinęs, kad ateityje bus įsteigti kompetencijos centrai, kurie padės mums užtikrinti dar didesnę pažangą. Taigi, ponė pirmininkė, nežinau, ar atsakiau į visus užduotus klausimus ir ar laikiausi tų penkių minučių, kurios man buvo skirtos, bet e, dėkoju. Pirmininkas. Turiu pridurti, kad ponas Tošinovski antrą valandą rytoj pirmininkaus seminarui, kurio metu bus galima išsamiau sugrįžti prie šio klausimo. Dėkoju visiems ir noriu priminti, kad pakeitimus galite teikti iki Liepos 4 dienos vidudienio. O dabar galime pereiti prie kito klausimo. Europos palidovinės navigacijos sistemų dėgymo ir eksploatacijos suteiksiu žodį pranešėjai ponui Marinesku. E, Ačiū, panė Virminkė. Mano pasiūlymai yra daugiausiai suskirsti į tris sritis. Tai yra valdysena, Galilėjo, EGNOS programos ir biudžetas. Dabar dėl valdysenos aš manau, kad visi sutinkame su tuo, kad mums reikėtų aiškiai atskirti visų suinteresuotų veikėjų įgaliojimus. Tai būtent tų veikėjų, kurie bendradarbiauja šiuose projektuose. Tai yra komisija ir kitos institucijos bei kitus bei ūkio subjektai. Aš manau, kad GNS programa turėtų būti svarbiausia šiuo atveju ir, e, ir ESG, tai Europos kosmoso agentūra, būtent užsijima kosminių ir papildymų segmentais į palidovinę bazę. Nu ir būtent turėtų būti atkreiptas dėmesys, kad būtų keičiamas informacija, nes ta informacija yra labai svarbi modernizuojant sistemą ir, žinant, kuriant naujus palidovus. Dabar dėl taikymo šių programų. Aš manau, kad ši sistema, kuri dabar yra kuriama, turi būti būtinai naudojama. Tokiu atveju mes sukursime veiksmingą sistemą, kuri, jeigu nebus naudojama, nepasieks iškeltų tikslų. Panaudojimas gali būti visoks ir GSA agentūra ir GNSS sistema yra labai reikšmingi tiek sprendžiant horizontalius pramonės klausimus ir padės taip pat vystyti mokslinius tyrimus bei taikomąją veiklą. Aš taip pat manau, kad GSA e, agentūra turėtų atlikti svarbu vaidmenį sertifikuojant produktus. Kad e, būtent programos būtų, e, būtų tinkamos ir padėtų vartotojams. Todėl agentūra turėtų atlikti svarbų vaidmenį e, vykdant Horizontas 2020 programos projektus. Aš manau, kad finansavimas e, šiams programoms turėtų būti suskaidytas į kelias dalis, kad būtent būtų geriau kontroliuojamas, Tai ir būtų naudingiau panaudojamas. Aš pasiūliau keturis skyrius. Tai būtent e, kosmosui skirtas vienas skyrius, toliau antžeminė, antžeminės technologijos, e, valdymas ir EGNOS programa. Tai yra tokie skyriai, kuriems skiriamas finansavimas atskirai. Aš manau, kad parlamentas turėtų būti informuojamas, kaip tos lėšos panaudojamos, kontroliuotų visą situaciją. Uh, ir visose keturiose skyriuose e, nurodytos e, rizikos atitinkamos. Ir žinoma, tokiu atveju galėsime geriau mm, kontroliuoti visus keturis skyrius atskirai, kaip panaudojamos lėšos. Ir kaip panaudoti vat, lėšas, kurios nepanaudotos. Aš iš tokio atveju galėsime 100 procentų pasiekti savo tikslą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau savo ruoštų padėkoti ponui Marinesku už jo pranešimo pristatymą. Aš turiu ke kelias klausimus ir kelias pastabas. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad um, šio, ši sistema būtų kuo geriau panaudojama, būtent, e, kad tas etapas, kuriame e, pradedama naudoti e, šias technologijas, būtų kuo trumpesnis. Iki 2020 metų būtent turi tai vykti visą tai. Uh, Remiantis komisija mm, yra pakankamai daug asmenų ir suinteresuotojų veikėjų, kurie uh, e, užsijima būtent šios uh, programos naudojimu, tačiau labai svarbu įtraukti ir kitas Europos agentūras, uh, įtraukti šios sistemos naudojimą. Turi būti užtikrinta, kad uh, ši sistema veiks ilgą laiką. pranešime pabrėžiama, kad e, lėšos nuo 14-20 metų būtų skirtos e, Egnos ir Galilėjo programų e, veikimui. Dabar grįžtant prie, prie to naudojimo, tai pasakytina, kad komisija gali atitinkamus įgaliojimus savo panaudoti ir taikyti deleguotusius aktus, nustatydama projektus arba svarbius elementus, kuriems galėtų būti skiriamas finansavimas. Arba kaip turėtų būti taikomas baudos už sutarčių nuostatų nesilaikymą, arba jeigu neįvykdomi kažkokie darbai arba projektai. Todėl aš manau, kad kad tokie susitarimai turėtų būti pristatomi ne tik tai komisijai, bet ir atitinkamai parlamento komitetui. Ir kad parlamentas būtų kasmet informuojamas apie Europos e, finansavimo skirimą ir apie Galileo ir Egnus sistemų veikimą bei tų lėšų panaudojimą. Toliau kalbama apie programų saugumą ir apie koordinavimo mechanizmus tarp įvairių suinteresuotojų šalių. 14 punkto pirmoje dalyje kalbama apie tai, kad e, e, sistemos ir jų veikimas yra užtikrinti ir saugus, bent jau taip tvirtinama. Aš manau, kad e, toks tvirtinimas yra per daug bendro pobūdžio. Jis nieko nepagristas nes čia kalbama apie tas priemonės, kurios e, turi būti taikomas valstybėse narėse, siekiant užtikrinti tą saugumą. E, tam turi būti įgaliojamos atsakingos agentūros. Bet kuriuo atveju e, turėtų būti pabrėžtas atitinkamas auditas ir kontrolė, pavyzdžiui, nagrinėjant, tai yra kontroliuojant EGNOS sistemą. Dabar kalbant apie deleguotojus aktus ir sustarimus, mes e, e, norėtume paprašyti, kad e, tokie sustarimai būtų pristatyti ir parlamentui. Dabar komisijos noriu paklausyti, čia 23 straipsnių pirma dalis, ten kalbama, kad apie užsakovus, kurie gali sutartis, sutarčių atsisakyti, jeigu tos sutartys yra susijusios su papildomomis išlaidomis. Tačiau aš manau, kad reikėtų nustatyti aukščiausią ribą tų visų išlaidų, kad išlaidos neviršito pirminių samato. Mes visi puikiai žinome, kad tas programas buvo remiamas jau nuo seno ir jau per praėjusius metus buvo padidintas tų programų biudžetas. Baigdama norėčiau pasakyti, kad labai svarbu uh, naudoti šitą GNS sistemą, nes jį paskatins mokslinius tyrimus ir bus taikoma komerciniam naudojimui. Mes e, e, aptarsime ir Strasbūro plenariniuose posėdžiuose. Uh, kad būtent nauji, naujais tachometrai, mm, pavyzdžiui, e, sunkvežimių galėtų naudoti būtent šitą GNSS sistemą. Dėl to mes balsuosime plenarinėme posėdėje. Toliau kalbama apie būtinybę visą mm, Europą apriepti Galilėjo ir Egnos e, sistemomis. kad e, Europos šiaurėje ir pietuose ir pietričiuose ši, šios e, sistemos veiktų. Aš manau, kad šios sistemos turėtų šimtų procentų padengti visą Europos e, teritoriją ir tai turėtų atspindėti Europos, Europos parlamento Dėkuoju, aš kolegės Jonas Hall vardu norėčiau keltą pastabų pasakyti. Fiona sveikina pranešimą, mano, kad jis geras, galėjo ir EGNAS programos turėtų pradėti veikti kuo galint greičiau. Todėl e, šis reglamentas yra reikalingas e, siekiant nustatyti valdysenos ir finansavimo mechanizmus ir taip pat apibrėžti e, sistemos vartotojų teisės. Tai prisidėtų prie Europos saugimo ir užimtumo skatinimo. E, naujasis e, darbų pasiskirstimas tarp Europos komisijos, GNSS agentūros ir ESA agentūros padės užtikrinti geresnį valdymą ir taupyti sąnaudas. Tačiau uh, Kitose deleguotose susitarimuose reikalinga apibrėžti tolesnį reglamentavimo režimą. Ir šia prasme pranešėjo pakeitimai e, yra tinkami, nes jie toliau tų trijų institucijų e, kompetencijos rytis apibrėžia konkrečiau reikia sutarti dėl e, pakeistos valdysenos metodų, kad e, ji galėtų kuo greičiau pradėti veikti. Vadinasi, e, kuo greičiau turės būti priimti deleguotai aktai, kurie turėtų atsižvelgti į visus suinteresuotų šalių interesus ir e, kad e, ši sistema pradėtų veikti nuo 2015 metų, kada abi programos ims veikti. Fiona abejoja, ar GNSS agentūra tinka atlikti kai kuriuos jai priskiriamus uždavinius. E, Ji taip pat galvoja, kad finansavimo reikalai turėtų toliau būti aptariami derintis dėl busimosios finansinės perspektyvos. Reikia užtikrinti, kad komisija ir GNSS agentūra tinkamai tvarkytų išlaidas ir prižiūrėtų sistemas, kurios šitoje srityje bus sukurtos 2,9 e, milijardų eurų skirtų įvairioms veiklos skrinti, sritims gali būti per nelyg griežtai nustatyta. Tuo pat metu dabartinis tekstas komisijai suteikia per nelyg daug lankstumo. Todėl e, sumos kiekvienai veiklos ryčiai vargu ar gali būti nusprendžiamas iš anksto. Komisija turėtų savo sprendimus e, tinkamai e, pateikti parlamentui ir tarybai. Reikia užtikrinti, kad geresnės sąlygos gauti sutartis būtų sudarytos VMI. E, labai svarbu e, siekiant riboti išlaidas, numatyti, kad įranga bus perkama iš e, įvairių tiekėjų. Fiona sveikina atitinkamus pranešėjo pakeitimus Pirmininkas prašo kalbėtojo skaityti šiek tiek lėčiau. Na, bet aš jau baigiu, sako kalbėtojas. Dabartinis tekstas e, turi būti keičiamas, kad e, galima būtų e, kad galima būtų užtikrinti tinkamą valdyseną ir atskaitomybę. Žodis pranešėjai. Dėkoju pirmininkė. E, pirmiausia, noriu išreikšti padėką aut sektoriui. Dabar pagaliau matome tam tikras pinigų sumas, kurios turėtų būti skirtos e, atskiroms veiklos sritims. Apie tai kalbame jau seniai, vis savęs klausėme, o kaip mes e, apmokėsime tas išlaidas, aš manau, kad e, siūlomas būdas yra tinkamas žengti į priekį. Šešėliniams pranešėjams noriu priminti, kad labai svarbu laikytis numatytų e, laiko terminų įrangai įsigyti ir pradėti eksploatuoti. Aš e, sutinku su Galilėjo programai keliamais tikslais Apie tai jau buvo kalbėta ir aš visai sutinku, kad visas valstybės narės būtų pilnai apreiptos. Ir pranešėjas gerai apibrėžė atskiras veiklos rytis, numatydamas joms skiriamas lėšų sumas. Aš manau, kad tai geras žingsnis pirmin, tai labai naudinga. Tačiau turėsime labai aiškiai apibrėžti išteklius, kad ateityje netektų mums susidurti su tomis problemomis, su kuriomis esame susidūrę praeitie. Tad e, pranešėjai dar kartą dėkuoju už atliktą darbą. Aš e, tikiuosi, kad komitetas e, dar padirbės ir aiškiai apibrieš keliamus tikslus ir skiriamą finansavimą. Dėkuoju, pirmininkė. E, mano patirtis parlamente nėra labai didelė, bet aš jau galiu padaryti išvadą, kad jeigu kas nors nori perskaityti tekstą, kuris iš anksto paruoštas, tai būtų gerai tą tekstą iš anksto paduoti vertėjams. Taigi, pranešime labai gerai apibrėžiami komisijos, e, e, GNSS agentūros, kitų institucijų tikslai. Taip pat labai aiškiai išdėsita, koks yra galėjo programai skiriamas e, biudžetas. Tai yra labai, tvar, e, labai gerai. Kalbant apie pakeitimus, e, mums reikia lankstumo siekiant, kad dauguma iš jų būtų įtraukti. Į pranešimą, žinoma, reikia iš komisijos išgirsti, kiek jie yra pasirengę taip pat išlikti lankščiais. Nors kalbant apie biudžetą, tą padaryti kartais gali būti gana sunku. Aš labai tikiuosi, kad EGNOS e, sistema užtikrins mums pakankamą apriepti, nors geografiškai kartais sunku susivokti, kur Europa prasideda, kur ji baigėsi. Dėl e, Galilėjo tai tikrai tikiuosi, kad šios e, sistemos signalas bus prieinamas visur. O dabar e, iki 2020-ųjų turime užtikrinti, kad turėsime pakankamai išteklių tam, kad galėtume naudotis tomis paslaugomis, kurios bus sukurtos, galbūt reikia daryti tam tikrų žingsnių, kad geriau informuotume apie tą sistemą. Geld für dieses System ausgeben, parallel zu Taigi reikia, kad visuomenė sužinotų apie tai, nes tik tai taip ji supras, kodėl tiek daug pinigų reikia šiems dalykams išleisti. Ačiū, tai buvo užduota nemažai klausimų. Dabar a, perduodu žodį komisijai, ponia Komada, Kavada. Žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Taigi, jūs sakėte, kad turite laiko, kad aptartumėte šį klausimą, bet aš bandysiu kalbėti trumpai. Kaip komisijos atstovė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Marinesko su puikiu tekstu. Jis iš tiesų parengė puikų išsamų pranešimą ir mes tikrai džiaugiamės galėtume bendradarbiauti su šiuo pranešėju. Jisai pabrėžia atitinkamus elementus, tai yra e, finansavimą, valdyseną, e, paslaugas, e, intelektinės savybės, teisės ir, žinoma, kitas, kitus elementus. Komisija iš esmės pritarė kai kuriems pakeitimams, tačiau jie turėtų dar kai kuriuose vietose patikslinti būti. Kai kurie patikslinimai yra teisinio pobūdžio, kai kurie e, techninio arba politinio pobūdžio. Dabar prie įvairių klausimų ir pastabų, kurias pateikė komiteto nariai. Pradėsiu e, nuo pirmojo Galilėjo ir Egnos tikslo. EGNOS e, sistema skirta Europai, o Galilėjo sistema skirta visam pasauliui. Tos šios sistemos turi e, veikti, e, tačiau iš esmės, kaip matome, kai kurios Europos dalis nebus padengtos šiuo tinklu. Ir mes siekiame, kad visa Europa būtų apriepta šiomis sistemomis tiek, tiek iš šiaurės į pietus, tiek iš vakarų į rytus. E, tam e, yra e, skiriamos techninės priemonės, tiek politinės priemonės, kai tik bus priimtos, priimti atitinkami sprendimai, mes galėsime ir gyvendinti tuos priimtus techninius sprendimus. Kitas klausimas yra finansavimo klausimas. Aš kaip komisijos atstovė dabar negaliu išsamei pakomentuoti E to finansavimą. Nes tie klausimai aptarimi daugmetinėje finansinėje perspektyvoje. Tačiau bet kokią atveju negalėčiau patvirtinti, kad komisija siekia veiksmingumą ir skaidrumą suderinti šiuo atveju. Parlamentas kaip taip pat biudžetą priimanti institucija reikalauja skaidrumo ir, kad, ir kontrolės. Ir kad komisija pateiktų visą informaciją apie šias sistemas ir išleidžiamas lėšas. Bet tokiu atveju mes neturime trukdyti veiksmingai gyventas programas. Mm, tokiu atveju, jeigu mes pernelyg daug viską griežtai reglamentuojame teisės aktais, tai nebė, ne, nebėra nei to skaidrumo, nei lankstumo ir negalima greitai reaguoti sukloščią situaciją. E, bet bet kokiu atveju mes e, stengsimės e, padėti gauti visą būtiną informaciją. Kitas dalykas tai yra dėl laiko. Jūs eksante gausite visą informaciją ir galėsite kontroliuoti visas, visą lėšų panaudojimą. E, dar vienas dalykas. E, ponas Marinesku teisingai pasakė, kad būtų naudinga sukurti sistemą, tačiau reikia ir vartotojų tai sistemai, nes kitu atveju ta sistema bus bevertė. Žinoma, e, komisija tam visiškai pritarė. Šios programos yra kūriamos tam, kad būtų sukurta atitinkama infrastruktūra, kuria būtų teikiamas tam tikros paslaugos, būtų naudojamas tos infrastruktūros tam tikrams programams. Bandoma atsižvelgti taip pat į reikalavimus biudžetui ir finansavimui. 7 milijardai eurų yra skirta šioms reikmėms ir mm, aiškiai žinoma, kas kam turi būti mm, panaudota, tai būtent čia kalbant apie lėšas. O ir šios programos e, yra numatytos e, horizontas 2020 e, programos struktūroje. ir šios lėšos, tai yra 7 milijardai eurų, bus netgi padidintos, kurios yra skirtos tom programoms. Dar vienas punktas. Komisija kaip prioritetą iškelia tikslą, tai vadinant, kad būtų skatinamos ir remiamos mažos ir vidutinės įmonės jos pasidalytų savo patirtimi ir panaudotų tą patirtį. Ir paskutinis punktas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su deleguotaisiais teisės aktais. Pone Tikau minėjo, kaip tik tos aktus komisija bando remtis teisiniu pagrindu, kuriame numatyti deleguotieji teisės aktai jie žinoma e, naudos ir taikys tos deleguotus teisės aktus ten, kur e, tam neprieštarauja Lisabono sutartis. Tačiau mes susidurime su atitinkama dilema. Jeigu diskutuojame su taryba, tai akivaizdu, kad e, valstybės narės nenori jokių deleguotojų teisės aktų. O parlamentas kaip tik reikalauja, kad būtų taikomi deleguoti teisės aktai. Na, čia e, mes susidurime su tarybos reikalavimu e, informuoti tarybą apie kiekvieną žingsnį. Bet mes turime e, užtikrinti, kad būtų taikomas atitinkamas teisinės priemonės ir teisingos teisinės priemonės. Įvairiomis kitomis priemonėmis arba būdais galima informuoti Europos parlamentą apie E, panaudojimas lėšas ir veiksmus. Ir, mm, žinoma, deleguotas aktus mes galime naudoti, tačiau labai atsargiai, kad nebūtume apskusti teisingumo teismui. Ir paskutinis punktas, kurį paminėjo ponė Tikau, tai e, reglamento 23 straipsnio pirma dalis. Ten kalbama apie rinkas. Ir kai tik tai naudojamas yra ES lėšos, turi būti laikomas, laikomasi biudžeto taisyklių. Ketveri metai turi būti taikomas atitinkamiems e, konkursams viešiems pirkimais. 3,4 milijardai eurų yra vertė e, tokių viešųjų pirkimų. Tam reikia e, atitinkamo lankstumo, kad šitas didžiulis projektas būtų gyvenintas ir remiantis atitinkamai sukauptą patirtimi iš ankstesnių metų, vykdant didelius projektus, mes manome, kad reikia numatyti atitinkamą instrumentarijų. Čia Europos aviacijos agentūra arba kitos ekspertinės institucijos galėtų būti trauktos į šį procesą. Pavyzdžiui, jeigu skelbiamas konkursas, galima paprašyti pramonės atstovų uh, pa, m, įvardyti fiksuotą sumą. Yra e, tokia atveju paskelbimo pirmoji fazė e, šio projekto, e, kaip pavyzdžiui, e, tyrimas galimybės įgyvendinti tą projektą. Ir tokia atveju e, čia nenurodoma suma už tą pirmąją fazę. bet mm, iš esmės galima nurodyti tokią sumą, kuri apriektų visas įmanomas rizikas ir būtų, žinoma, didelė ta suma. O pagal 23 e, straipsnį galima nustatyti, e, kokia suma, kokiam etapui yra e, taikoma ir kokia didžiausia riba tos sumos. Taigi, baigiu, panė pirmininkė. Norėčiau patikoti uždėmesi. Komisija siekia kuo greičiau priimti šį reglamentą, kad iki 2014 metų, kaip jau sakė kiti kolegos, galėtume taikyti šias abi sistemas nuo 2014 metų 2015 sausio mėnesio. Pone Marinės, kaip žodis. Ačiū už pastabas ir už pasiūlymus. Manau, kad siūloma sistema ir po 2020 metų bus naudojama. Ir pramonė galės užtikrinti, kad sistema po 2020 metų bus taip pat veiksminga. Dabar kalbant apie priemonių paketą skirtą kosmosui. E, pagrindinis komponentas šios, e, šio paketo yra e, pat, palidovų pakeitimas naujais. Jau um, reglament, pasiūlytam reglamente tai minima kad tai būtent visa sistema pakeitus e, palidovus ir toliau veiktų po 2020 metų. Ir kad paslaugos šios sistemos būtų teikiamos visai ES, e, e, kad būtų apriptis šio palidovų tinklo tokia didelė, kad apimtų visą Europą. Dabar dėl biudžeto siūlomos atinkamos lėšos Komisija pasiūlė 7,9 milijardus eurų visai šiai sistemai. Vadinasi, į visas išlaidas atsižvelgta. Tai reiškia, kad komisijos pasiūlyme numatytos ir atitinkamos rizikos ir jos yra jau padengtos šiomis lėšomis. Aš manyčiau, kad reikėtų paskirstas lėšas pagal veiklos sritis, kad būtent tos lėšos būtų panaudojamas efektyviai ir manau, kad taip užtikrinčiau sieksime tikslo. Atitinkamoje srityje siekia tinkamo rezultato. Ir taip bus galima kontroliuoti atitinkamas išlaidas. Žinoma, komisijos atstovė teisi, kad turi būti užtikrintas lankstumas, nes yra tam tikrų situacijų, kuriuose komisijai turi būti suteikta galimybė per kuo trumpesnį laiką perskirstyti lėšas. Ir mano pasiūlyme į šią galimybę atsižvelgta. Taigi dabar laukiu papildymų, pakeitimų ir manau, kad mes su kolegomis puikiai bendradarbiausime Ir manau, kad sistema 2014 metais bus jau naudojama. Jeigu mes galėsime atspindėti jos finansavimą daugmetinėje finansinėje perspektyvoje. Ačiū, ponė Marinesku, kad kalbėjote trumpai. Kalbant apie deleguotus teisės aktus, noriu pranešti komisijai, kad parlamentas turi veto teisę šioje srityje. Taip, galtinis terminas dėl šio klausimo yra ketvirtadienis, birželio 21 diena, vidudienis. O dabar kitas klausimas bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas suteiksiu žodį ponui Patričiavui. Internet ha rivoluzionato. Internetas radikaliai pakeitė ES piliečių gyvenimą. Internetinės paslaugos yra tokios svarbios, kad be jų neįsivaizduojame savo gyvenimo kad galėtume pirkti ir parduoti prekes ir jaustumės priklausantis šios dienos pasauliui. Elektroninė priekyba, internetinės paslaugos atneša labai daug ekonominės taip pat ir socialinės naudos. Šioje srityje yra sukuriama daug darbo vietų, ypač tarp pažeidžiamų gyventojų kategorijų. Taip pat tai yra labai svarbu kaimo bendruomenėse ir tai didina ES sąnglaudą bei sprendžia su demografiniais iššūkiais susijusias problemas. Nepaisant to, kad internetinių sandorių per pastarosius metus ES labai sparčiai padidėjo, ES esama daug taisyklių ir reglamentų, kurie apsunkina galimybės pasinaudoti šių paslaugų teikiamą naudą. Todėl skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimas yra labai svarbus. Tokiu būdu būtų galima pasinaudoti esamų elektroninių paslaugų potencialu. Mu, potencialu. Taip pat tai padėtų sukurti bendrą Europos erdvę, kurią mes kuriame daugiau kaip 50 metų. Taigi mums yra reikalinga bendra uh, strategiją, kuri paspartintų skaitmeninės ekonomikos ir skaitmeninės visuomenės sukūrimą. Reikia pašalinti kliūtis įmonėms dirbančioms šioje srityje, atkreipiant dėmesį į taikomus teisės aktus valstybėse narėse. Eurostato tyrimas rodo, kad jeigu mes nesukursime bendros skaitmeninės rinkos iki 2020 metų, tai mums kainuos maždaug 500 milijardų eurų. Tai yra, sudaro gan didelę ES BVP dalį. Todėl Europa iš tiesų neturėtų taip rizikuoti, ypač tokios gilios krizės akivaizdoje. Aš rengiu nuomonę šiuo klausimu ir jos tikslas yra pašalinti kliūtis, kurios iki šiol stabdė skaitminės ekonomikos plėtrą. Taip pat vienas iš tikslų yra užtikrinti saugesnį internetą ir užtikrinti tai, kad būtų laikomasi pagrindinių laisvių ir teisių internetinėje aplinkoje. Mums reikalinga integruota Europos erdvė, e, integruota Europos mokėjimų kortelė internetu ir mobiliuoju telefonų rinka. E, vartotojai tokiu būdu tik laimės, jie turės didesnį pasirinkimą, jiems siūlomos prekės bus aukštesnės kokybės. Įmonės taip pat turės daugiau galimybių, turės galimybių pereiti į kitas rinkas, kuriuose galės teikti internetinės paslaugas. Elektroninės prekybos plėtra atneš naudos darbuotojams ir apskritai sukurs tūkstančius darbo vietų. Kad viso to pasiektume, mums reikia siūlyti internetinės paslaugas plačių mastų ir nustatyti taisyklės susijusias su konkurencingumu. Tokiu būdu vartotojai padidės vartotojų pasitikėjimas, bus kovojama su internetiniu piratavimu ir klastojimu. Mūsų piliečiai turės galimybę geriau palyginti internetinius puslapius siūlančius panašaus pobūdžio produktus. Labai svarbu paskatinti valstybės narės dėti pastangas ir investuoti į spartų į internetą, į plačią juosti ryšį. Tai yra labai svarbu siekiant toliau plėtoti internetu teikiamas paslaugas. Mes turėtume pasirinkti, mano nuomonė, tokią kryptį. Ir mūsų pasiūlymai padės vidaus rinkos komitetui parengti teigiamą ir novatorišką pranešimą, kuris leis pasinaudoti elektroninės prekybos ir prekybos internetu potencialą ir tai apskritai sustiprins Europos interneto, Europos vidaus rinką. Dėkuoju, pana Tikau. Ačiū, pana pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Aš esu įsitikinusi, kad kartu su kitais šešėlinės pranešėjais ir su uh, pono Patričelo uh, bus uh, parengtas puikus galutinis dokumentas, uh, nuomonę. Yra penki punktai, kuriuos komisija nurodė, e, kurie yra siektini, siekiant užbaigti skaitminę rinką. Taip pat mokėjimo sistemos vartotojų skaičius, tai būtent daugybė problemų, kurias reikia išspręsti susijusiu su piknaudžiavimu internetu arba naudojantis pažangę techniką. Tačiau komisija nurodo penkis prioritetus, kurie turėtų panaikinti šias kliūtis ir problemas. O kalbant apie tarp valstybinės skaitminės paslaugas, manau, kad m, svarbus paketas yra dabar aptariamas dėl a, atviromis galimybėmis pasinaudoti duomenėmis. Aš manau, kad reikia investuoti į tokias sistemas, kad būtent būtų užtikrinta elektroninė valdysena ir kad būtų elektroniniu būdu vykdoma, vykdomai atsiskaitimai, kad būtent išnyktų šita vat kliūtis susijusi su tarpusavio atsiskaitimu. Direktyva dėl elektroninio parašo bus tokiu atveju labai svarbi. Ji yra keičiama ir birželio pradžioje komisija pateikė teisėkorios pasiūlymą dėl šios direktyvos pakeitimo, kad būtent e, būtų panaikintos visos tarpvalstybinės kliūtis elektroninėje prekyboje ir kad būtų abipusiai pripažįstamas elektroninis parašas. Aš manau, kad e, ši pagerinta direktyva dėl elektroninio parašo ir atvirų duomenų arba open data paketas bus labai svarbus e, skaitmeniniai rinkai. Aš pritariu tam, kad e, taikant Connecting Europe mechanizmą bus numatomas visą Europą apimančios elektroninės paslaugos. Jos yra ypač svarbas e, skaitmeninėje rinkai. Ir daugelis iš jų, tų paslaugų yra skirtos visuomeniai. Jos padeda kurti bendrą rinką ir padeda vartotojams. Aš taip pat norėčiau pabrėžti kelis elementus kurie turi, galėtų padidinti e, vartotojų pasitikėjimą šią sistemą. Tai būtent turėtų būti a, užtikrinta konfidencialių duomenų apsauga. Tam yra skirtas e, įvairių priemonių paketas, e, kurio kur apsaugomi duomenys atitinkamas menų. Aš manau, kad labai svarbu paskatinti valstybės narės ir komisiją užtikrinti kad e, šiame e, elektroninės prekybos procese būtų pašalintas visas nepateisinamas diskriminavimas, nesvarbu, e, kur yra vartotojas, nesvarbu, kokia jo tautybė ar kokia valstybė jis yra. Labai svarbu yra reikalauti, kad valstybės narės ir komisija sustiprintų teisinį pagrindą, kuriuo būtų apsaugomos vartotojų teisės ir sukurtų struktūrą skirtą tinklalapių sertifikavimui. Įskaitant mm, įvairias prekybos institucijas arba organizacijas, kurias dalyvautų šiame bendrame procese. Būtent, kad vartotojas galėtų pasitikėti elektroninę prekybą ir tais tinklalapiais. Komisijos komunikate sakoma, kad 2012 metais komisija e, paskelbs tyrimą apie išsamų e, vertinimą, tai būtent e, tos direktyvos taikymo vertinimą. Mm, aš norėčiau paklausti, kada komisija pristatys parlamente šį, šį tyrimą. Uh, Be to, na, džiaugiuosi, kad 2012 metais komisija ketina iš naujo persvarstyti direktyvą dėl intelektinės nusavybės teisio, ypač kalbant apie informacinę arba žinių visuomenę. Parlamentas jau atkreipė dėmesį į tai, kad iš esmės e, taikomas e, šios direktyvos devynios išimtis ir jos jau pateko į Teisingumo teismą, dėl jų priimami atitinkami sprendimai. Ir e, atitinkamos elektroninės prekybos institucijos arba įmonės susiduria su sunkumais, bandydamas prekiauti tarp valstybinių lygių. Aš Norėčiau, kad toks pasiūlymas iš komisijos mums pasiektų kuo greičiau. Aš e, džiaugiuosi e, bendradarbiavimu su pono Patričelo ir pateiksime kelis pakeitimus, kurie pagerins jo pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip, il, kaip ilgalaikis darbuotojas, dirbantis e, vidaus rinkos reikalų komitete, aš žinau šią temą skaitmeninės paslaugos ir skaitmeniniai produktai priklauso tiems sektoriams, kurie e, krizės laikotarpį nenukentėjo nuo recesijos. Tačiau nepaisant e, teigiamos tendencijos, vis dėlto yra tam tikrų kliūčių. Nes e, JAV ir kai kurios Azijos valstybės vis dar pirmauja šioje srityje, o Europa vejasi jas. O vartotojai vis dar yra pakankamai santūrus naudodamasi E, elektroninę prekybą ir elektroninėmis paslaugomis. Aš manau, mes turime padidinti jų pasitikėjimą e, skaitmeninėmis paslaugomis kad ir taip pat užtikrinti, kad įmonės galėtų teikti savo produktus elektroninės prekybos keliu ir kitose valstybės narėse. E, turi būti užtikrintas abipusis pasitikėjimas, nes mes kitų atveju negalėsime užbaigti bendros skaitmės rinkos. Mes e, turime išnagrinėję jau e, nemažai teisės aktų pasiūlymų, kurie galėtų paskatinti skaitminės rinkos susikarimą. E, čia aš turiu omenyje pirmiausiai elektroninio parašo direktyvą ir kitas direktyvas. Čia manau, kad tie tiesiog turėtų būti kokie šiau priimti arba pakeisti. Pona ponas e, Patričelo, aš mano nuomonė jau pabrėžia svarbiausius punktus. Yra tam tikros praktinės problemos, kaip pavyzdžiui e, administracinės kliūtis, e, mokesčių klausimai, prekiaujant tarp valstybinių lygių elektroninėje erdvėje. Kitas dalykas tai yra elektroninės komunikacijos priemonių naudojimas. Tai yra identifikavimo klausimas arba elektroniniai viešieji pirkimai. Jų klausimas taip pat neišspręstas. Vat, e, jeigu išspręsime šias problemas, tai e, padėsime plėtotis bendrai skaitminiai rinkai. Mes turėtume vis dėlto pasistengti, kad ir kaimiškose vietovėse būtų taikomos tos elektroninės paslaugos, o tam reiktų finansinių lėšų. E, pasižvelgiant dabartinės programas, kaip pavyzdžiui, ir konkurencingumo, ir inovacijų programą, ir e, kosme mm, programą. E, manome, kad tos programos galėtų padėti mažosioms žydinėms e, įmonėms pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis, kad būtent jos atvertų naujas rinkas. Be to norėčiau pabrėžti, kad elektroninės komercijos direktyva tu, e, neturėtų būti pakeista, bet viešosios konsultacijos parodė, kad reikia papildomai paaiškinti, e, kokias galimybės ir kokias kliūtis yra iškilusios e, tiekėjams elektroninių paslaugų. Turi būti išsiaiškinta, kaip tiekėjai turi reaguoti į atitinkamas kliūtis Ehm, čia prisiminkime e, Vokietijos teismų priimtą e, sprendimą dėl e, vieno video portalo ir jo naudojimo taisyklių. Aš manau, kad pono Patričelo pranešimas tikrai teikia mums peno diskusijoms ir norėčiau padėkoti už jį ir džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti ateityje. Ms. Anastoto. Pone Anastoto, dėkoju. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimo projektą. Labai džiaugiuosi, kad įtraukėte čia ir spartaus interneto tematiką. Mums ypač e, reikia spartaus interneto, jeigu norime užbaigti Europos skaitmeninę rinką. Taip pat man patinka, kad jūs akcentuojate tinklo neutralumo principą. E, konkurencija nėra vienintelis kelias žengti į priekį. E, pastaruoju metu e, buvo atlikta nemažai studijų apie prieigą prie tinklų. Ir Visiškai aišku iš tos studijos, kad ne visada galime pasiremti vien tik tai konkurenciją. E, žinoma, e, komitete turėsime ir toliau stebėti, kaip toliau kinta šis komisijos pasiūlymas. Turime tarp kitų dalykų galvoti ir apie pinigų pervedimus internetu, kitus dalykus. Sutinku e, su ponė Tikau, kad mes turime šalinti kliūtis, e, kurios e, aptinkamos e, internetinėje veikloje. Labai dažnai elektroninės prekybos pagrindinė kliūtis yra pernelik didelė sistemos fragmentacija, E, kai e, kalbama apie tarptautinę elektroninę prekybą, taip pat yra nemažai išspręstų problemų. Aš manyčiau, kad šiame komitete mes galėtume akcentuoti, kaip svarbu atskirti skirtingus paslaugų lygius. Infrastruktūra nėra ir neturi būti sutapatinamas su paslaugų teikėjais. E, tad e, kabeliai, fiziniai ištekliai e, yra ta infrastruktūra, kuri turi būti nutiesta, o paslaugų teikėjai turi naudotis tai infrastruktūra. Tad infrastruktūros rinka susiduria su kitomis problemomis negu kad e, paslaugų teikėjų rinka. Todėl reikia tuos dalykus aiškiau atskirti, kad galima būtų tinkamiausią signalą pasiūsti. Gal taip pat būtų gerai, jeigu mūsų komitetas panalizuotų, kaip e, įgyvendiname savo teisės aktus, e, kalbėdami apie trečiųjų šalių e, ūkinius e, subjektus. Sunku apibriežti jurisdikcijos rytis, ypač kai kalbame apie duomenų perdavimą per ateinančias kelias savaitės. Čia turėsime dar nuveikti nemažai. E, bet apskritai džiaugiuosi, kad šiame pasiūlyme apriepta tiek daug įvairių aspektų ir aš tikiuosi konstruktyvaus darbo komitete. Dėkoju, dabar žodis komisijai. Dėkoju. Aš manau, kad e, pateiktose pastabose visiškai aišku, kad e, jūs remiate tai, kas yra padaryta. Iš tikrųjų, e, sausio mėnesį buvo priimtas tik pirmasis e, komunikatas dėl e prekybos, bet jau ir tada buvo sakoma, kad greta to bus ir kitų veiklų vieningos rinkos aktas turės būti pataisytas ir e, priimta kitų teisės aktų. Tad iš tikrųjų jūsų pasiūlymai turėtų būti matomi bū, būtent šiame kontekste, e, kai kalbama apie e, vieningos skaitminės rinkos potencialo panaudojimą ir interneto potencialo panaudojimą Europoje. Visiškai aišku, kad daug reikia nuveikti plačia juošio internetos mm, plėtrai Europoje, jūs minėjote ehm, įvairiausias mm, galimas veiklos rytis, užtikrinant pan-europinės paslaugas. Ir e, ateities e, pasiūlymuose komisija į tai atsižvelgs. Galime ir toliau vardinti įvairiausius veiksmus, kurie yra siūlomi ar bus pasiūlyti, bet e, svarbiausia yra tai, kad e, būtų e, labai griežtas įsipareigojimas visus tos veiksmus įgyvendinti praktikoje. Buvo iškelti keletas konkrečių klausimų, vienas iš jų susijęs su studija dėl e, direktyvos perkelimo. E, jau paskelbta, kad kolegos e, iš rinkos generalinio direktorato tokį pasiūlymą ir pateiks šių metų rudenį, nors tiksliau pasakyti dabar ir negalėčiau dėl autorių teisių. Tai be abejo, tai labai plati veiklos sritis, e, nemažai veiksmų e, čia yra atliekama ir e, taip pat tikimasi keletos pasiūlymų einančių tą pačią kryptimį ir per artimiausius kelis mėnesius e, bus pateiktas pasiūlymas dėl e, kolektyvinių teisių valdymo. Kaip e, galima būtų užtikrinti prieigą prie skaitmeninės medijos visoje Europoje. Bet yra ir kitų aspektų kol kas vyksta e, tarpininkavimo dėrybos dėl e, autorinių teisių, e, tam tikrų mokesčių. Tikimės, kad tas klausimas bus iki rudens išspręstas ir mes galėsime iki metų pabaigos jau pateikti konkrečių pasiūlymų šioje srityje. Vėl žiūrėdamas į jūsų paminėtas mintis. E, jūsų rekomendacijų įgyvendinimas pareikalautų labai plataus aspektų sąrašo. Bet greta jo yra ir dar vienas aspektas, kuris gal ir nėra tarp jūsų rekomendacijų paminėtas, bet yra lygiai taip pat svarbus Europos vieningai skaitmeniniai rinkai, o konkrečiai skaitmeninis raštingumas. Kitaip sakant, kaip užtikrinti, kad e, piliečiai būtų tinkamai išmokyti, kuo geriausiai pasinaudoti internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Na ir pagaliau. Aš manau, kad e, vieningos skaitinės rinkos potencialo panaudojimo klausimas e, jau įrašytas į e, ES politikos darbo tvarkę ir ateinančią savaitę Europos vadovų taryboje jis bus svarstomas. E, tam tikros indikacijos kur link komisija žada sekti, atsispindi ir komisijos komunikate, kuris neseniai buvo paskelbtas, e, gegužės 30 dieną, ten kalbama apie skaitmeninę ekonomiką ir e, paslaugas ir tai e, daugiau ar mažiau nubrėžia tą kryptį, kur link yra nukreiptos ir jūsų rekomendacijas. Aš tikiuosi, kad sugebėjau atsakyti į keltus klausimus suteiksime galimybę dar apibendrinti pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms už jų pasisakymus. Turėjome galimybę e, pasišnekėti, padiskutuoti, e, apibendrinti. Ir aš manau, kad iki rugsėjo mes šį dokumentą jau būsime parengę. E, e, mūsiškis dokumentas bus e, daug glaustesnis, lyginant su komisijos parengtų dokumentų. Mes turime laikytis Europos parlamento dokumentams nustatytų standartų. Tad Be jokios abejonės, kad kolegų pasisakymai e, leis mums e, parengti visiems primtiną tekstą, e, kuris numatytų tam tikrus reikalavimus, rinkos reikalavimus. Taigi, mes palyginsime įvairias nuomonės ir labai tikiuosi, kad komitete sugebėsime sutarti dėl kompromisinio teksto. Pirmininkas, dėkoju. E, pakeitimų teikimo terminas yra ketvirtadienis, e, birželio 31 diena iki vidurdienio. Na, o dabar truputį anksčiau negu kad numatyta, e, galiu pasisveikinti su komisijos nare, Ačiū, kad jūs labai lankščiai sureagavote į mūsų prašymą. Europos e, Sąjunga kuria e, Europos e, mokslo tyrimų erdvę, tikisi ją sukurti, užbaigti iki 2014 metų ir komisijos narė norėtų mums pristatyti EMTE e ir mes mielai išklausysime jūsų pasisakymus, suteikiu jums žodį iš karto. Ačiū gerbėmiai nariai. Jūs turbūt prisimenate, e, kai kovo mėnesį vyko šiame komitete e, klausimai dėl Horizontas 2020 programos. Aš pristačiau MT pagrindų pasiūlymą. Taigi dabar džiaugiuosi šią galimybę lankytis ITRE komitete ir papasakoti Jums apie, e, šią, apie šį pasiūlymą. 2011 m. vasario 4 d. ir kovo mėnesį Europos vadovų taryba patvirtino, kad Europai reikia vieningos mokslinio tyrimų erdvės, kad pritrauktų talentą ir investicijas ir kad MT turi būti baigta kurti iki 2014 metų. Iniciatyvos, kurią ketinu Jums šiandien pristatyti prieš ją patvirtinant komisijoje tikslas, yra sukurti Europos mokslinio tyrimų erdvę, skatinti atverti Europos mokslinius sistemas ir pasinaudoti Europos turimų mokslo potencialu. Perinant prie globalizuotos žinių ekonomikos, moksliniai tyrimai tapo vienu svarbiausių strateginių sektoriumi, kalbant apie Europos ekonomiką. Iki šiol šis rytis nelabai keitėsi, tačiau dabar atėjo laikas struktūriškai pertvarkyti šią sritį. Mums reikia pritraukti geriausius talentus ir dabar gerai veikianti MT yra būtina. Mes lyderiaujame kai kuriuose mokslo sferose ir turime garantuoti pačias geriausias sąlygas, kad mūsų mokslininkų rezultatai būtų dar geresni. EMTE turi atverti mokslo sistemas ir padidinti efektyvumą bei tyrimų poveikį. Todėl reikia atlikti būtinas reformas nacionaliniu lygiu ir kurti sustiprintas partnerystės, kad būtų galima sukurti atvirą žinių ir augimo erdvę. Ši MT vizija sukurti bendrą žinių, mokslininkų ir technologijų erdvę yra būtina siekiant kurti darbo vietas, užtikrinti ekonomikos saugimą ir klėstėjimą Europoje. Pagal mūsų pastebėjimus, kuriant MT e kartu vykdant Horizontas 2020 programą, mes sukursime papildomai 1 procentą augimo ir beveik 1 milijonų daugiau darbo vietų per metus iki 2030 metų. E, MT e yra bendra partnerystė, e, kurios tikslas yra padidinti Europos mokslinio tyrimų ir inovacijų veiklą ir poveikį. E, svarbiausia yra užtikrinti, kad e, viešomis lėšomis finansuojami mokslo tyrimai būtų kaip galima geriau pritaikyti. Europai reikia gerinti sąlygas mokslo tyrimams ir atverti sistemas, bei bendrai ieškoti sprendimų visuomenės iššūkiams atremti tokiems kaip, pavyzdžiui, gyventojų senėjimas ir nedarbas. MT e politika iki šiol e, mus džiugino teigiamais rezultatais, tačiau pažanga yra gan įvairi. Bendrai tariant, ji yra daroma per nelai. Būtina paskatinti vėl aukti mūsų ūkius, todėl reikia skatinti ir pažangą kuriant MT. E Kitas dalykas yra panaikinti inovacijų atotrukį. Todėl e, turime steigti galimybės valstybėms narėms sustiprinti ir paspartinti mokslo sistemų reformas. E, taigi komisija e, pateiks MT komunikatą, kuriame išdėstis pasiūlymus, kaip sukurti MT. Ir pagrindiniai prioritetai yra tokie - nacionalinių mokslo sistemų efektyvumas. Kalba eina apie investicinius mokslinius tyrimus, užtikrinant kaip galima didesnę investicijų vertę. Lėšas reikia skirti atsižvelgiant į konkurencingumo pagrindą ir geriausiams, produktyviausiams mokslininkams ir mokslininkų grupėms. Kitas dalykas yra tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas ir konkurencija. E, reikia sudaryti sąlygas, kaip galima lengviau pradėti bendrus veiksmus. Tai reiškia, kad reikia sudarinti taisyklės dėl atsiskaitimo reikalavimų ir tinkamų išlaidų. E, kitas dalykas yra darbo rinkų atvirumas. Daugiau mokslininkų turi būti suteikta galimybė pasinaudoti dotacijomis kitose šalyse. Ketvirtas prioritetas yra lyčių lygybė ir šios politikos aspekto įtraukimas į mokslo sritį. E, Nebegalime švaistyti moterų talento, reikia įvairinti požiūrį mokslo sferoje. Ir penktasis prioritetas yra mokslinių žinių judėjimas ir perdavimas. Kad pasiektų šių tikslų, komisija siūlo pažangesnį, labiau koncentruotą ir platesnį partnerystės metodą negu kad iki šiol. Valstybės narės ir toliau bus pokyčių varikliai, nes jie gali panaikinti konkurencijai ir bendradarbiavimui kylančias kliūtis, sudarydamos optimales sąlygas mokslininkams, nepriklausomai nuo jų lyties ir pilietybės. Valstybės narės gali pagerinti žinių sklaidos galimybės. Mokslo srities suinteresuotos šalis, kaip mokslo finansavimo tarybos ir universitetai, turi gan didelę autonomiją, todėl jos gali užtikrinti taip reikalingus pokyčius. Taigi aš norėčiau, kad suinteresuotos šalis įsipareigotų prisidėti prie MT vizijos kartu su pagrindinėmis Europos atstovaujančiamis organizacijomis. Ir manau, kad jos turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Aš planuoju parengti supratingumo memorandumą, kurį reikėtų pasirašyti su tokiamis organizacijomis. Tai nebūtų privalomas memorandumas, tačiau suinteresuotos šalis tokiu būdu parodytų savo norą bendradarbiauti su mumis siekiant pagrindinių MT tikslų. Esu įsitikinusi, kad MT lengviau bus sukurti pasinaudojant partnerystėmis su tokiamis autonominėmis organizacijomis. Komisija rems visas pastangas sukurti MT ir pasinaudos visomis įmanomomis priemonėmis, vykdant ir Horizontas 2020 programą ir struktūrinių fondų lėšas. Kitas svarbus dalykas bus metinis pažangos vertinimas, atsižvelgiant į kiekvieną prioritetinį veiksmą ir kiekviena valstybė narė bus vertinama atskirai. Parlamentas apie tokio vertinimo rezultatus bus informuojamas. Aš ketinu teikti parlamentui ir tarybai tokio pobūdžio pažangos ataskaitą kasmet. Apibendrinant, MT yra bendras, bendra partnerystė, kurios tikslas yra pagerinti Europos mokslo ir inovacijų rezultatus ir poveikį atveriant ir sujungiant mokslo sistemas. Aš esu įstikinusi, kad šis komunikatas yra geras atsakas reaguojant į valstybių ir vyriausybių vadovų reikalavimus sukurti MT iki 2014 metų. Esu įsitikinusi, kad stipresnė MT partnerystė gali atnešti rezultatų, laukiamų rezultatų iki 14 metų. Griežto priežiūros mechanizmo sukūrimas padėtų mums pamatyti tas rytis, kuriuose yra būtini nauji veiksmai, įskaitant ir naujus teisės aktus. Turint reikiamą informaciją, e, institucijos bendrai galės spręsti dėl geresnių veiksmų ateityje. Baigdama norėčiau padėkoti komitetui už paramą, rem, rengiant ir kuriant MT. E. Ypač norėčiau padėkoti poniai Karvalijo už jos indėlį į konferenciją sausio 30 dieną. Mes atsižvelgėme į ITRE komiteto narių indėlį plėtojant MT. E. Europa turi aukti ir mes nebegalime laukti, kol bus sukurta inovatyvi sąjunga ir kol bus baigta emte. Jūs turite atlikti esminį vaidmenį, kad šie iššūkiai būtų atremti. Aš tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su jumis dėl emte pasiūlymų Aš tikiuosi, kad jūs pritarsite tokiam atviram ir stiprios partnerystės e, principų pagristam požiūriui. Ir tikiuosi, kad e, bus laiku patvirtintos visos reikalingos priemonės. Pirmininkas dėkoju komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, e, ponė Medoval, ponė Karvalijo ir ponas Johansson. Yra mano sąraše. Pirmiausia, ponė, ponė Madradė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patekoti komisijos nariai, kad jie atvyko pas mus į komitetą. Kaip ir ankstesniais laikais jinai nori atvyksta pas mus. Ir dabar mm, aš turiu ir klausimų, ir pastabų. Man atrodo, kad tai, ką Jūs pasakėte, iš tikrųjų yra labai reikšminga. Norėčiau e, kai ką dar pabrėžti. Man yra svarbiausia e, šioje diskusijoje, ir tai yra tikriausiai esminis punktas, e, būtent tai yra naujoji pagrindų programa. Nes dabar mes diskutuojame, teikiame įvairius argumentus. Ir manau, tie argumentai iš tikrųjų papildo vienas kitą ir jie tie argumentai tarsi ramšiai pagrindžia šitą pagrindų programą. Jeigu mes norime mokslinius tyrimus ir inovacijas sustiprinti Europoje, tai tokiu atveju reikia tikrai stiprios programos Europoje, kad mes galėtume siekti tinkamos pažangos. Uh, Ir, e, kaip aš jau sakiau, e, šita pagrindų programa neturi jokios prasmės, jeigu jinai izoliuotai nuo kitų programų yra vykdoma. Taigi, e, tokiu atveju mes savo programą Horizontas 2020 turime siekti ryštingų tikslų, o tai reiškia, kad turime įsisamoninti, kad Horizontas 2020 sudaro tik tai nedidelę dalį visų mokslinių tyrimų Europoje. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad mūsų valstybėse narėse vykdoma daug veiklos. Ir tai, kas vykdoma valstybėse narėse, turi taip pat didelę reikšmę tiek kalbant apie mokslinius tyrimus, tiek apie žmogiškuosius išteklius. Todėl era, tai yra Europos mokslinio tyrimo erdvė turėtų padėti e, susijęti visas nacionalinės mokslinio tyrimų sistemas ir tą žmogiškai kapitalą. E, atsižvelgti į visas svarbiausias e, mokslinio tyrimų politikos kryptis valstybėse, narėse. O mes kaip Europos parlamentas turime nubrėžti gairias tokiu atveju. Šiuo atveju mm, valstybės narys turi prisidėti prie tos pagrindų programos būtent su savo programomis, savo pasiūlymais, papildymais. Čia pirmiausia atsižvelgiu į socialinę ekonominę Europos situaciją. Ir Šią situaciją galėtų padėti pagerinti horizontas 2020. Tačiau visos valstybės narės turi dirbti bendrai, turi vykdyti reformas, turi vykdyti pažangą, bendradarbiauti tarpusavyje. Ir, ponia komisijos narė, aš manau, kad būtent į tai turime mes orientuotis. Suburti į vieną krūvą valstybės narės, kad atsirastų bendra mokslinio tyrimo erdvė, kad galėtų joje laisvai būti keičiamasi mokslinio tyrimo rezultatais, kad mokslininkai siektų karjeros, kad būtų skelbiami konkursai, viešieji pirkimai, e, į, įvairūs bandymai, kad e, mokslinės žinios, e, mokslinio tyrimų politika, mokslo politika būtų keičiamasi laisvai ir nevaržomai. Taigi, Jūs minėjote daugybę pavyzdžių, kokiuose srityse mes galime siekti pažangos. Bet kokiu atveju aš e, norėčiau užtikrinti, kad mūsų frakcija pritars jums. Jūsų pasirinktas kelias yra veiksmingas. Mes, e, įgyvendami šias sistemas ir programas, tik tai padinsime konkurencingumą Europoje. Pane Kavalio. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisijos narė, ačiū už labai svarbų komunikatą, už svarbę žinę jūs išvardyjote tikslus, kurie yra labai svarbus Europai. Tai būtent, kad dotacijos būtų paskirstamos po visą Europą, kad būtų atvira prieiga prie įvairių paslaugų, kad būtų konkurencingumas užtikrintas Europos ir nacionaliniu lygiu. Aš manau, kad mes turėtume taip pat prisiminti ir uh, tokį dalyką kaip pensijų uh, perkelimas iš vienos valstybės į narę, tai yra mokslininkų pensijų perkelimas. Tai užtikrintų taip pat mokslininkų mobilumą ir keitimąsi patirtimi. Aš norėčiau uh, pabrėžti uh, tos faktus, kuris pasakė ponia Madarel ir, ir uh, papildyti juos. Uh, norėčiau e, pasakyti, kad iš esmės dabar yra tarp vyriausybinis metodas taikomas Europos Sąjungoje. Ir mūsų bendra mokslinio tyrimo erdvė e, yra tik tai embriono stadijoje. Jis tik kuriama. Ir mes tengiamės e, sudėti į vieną krūvą finansavimo sistemą, kuri dabar mokslinio tyrimų finansavimo sistema tapo labai sudėtinga. Mes dabar turime naują programą Horizontas 2020. Norėčiau pabrėžti, kad mes sudėlėme bendrijų metodą, tai yra Europos lygmens metodą taikyti. Taigi, e, pačio kompetencijos anspaudas galėtų būti taikomas kaip priemonė, pasinaudojant jų struktūrinių fondų lėšomis ir kitomis priemonėmis. Mes turime suderinti mūsų e, pajėgas kuriant bendrą mokslinio tyrimų erdvę. Ir kad e, mokslinio tyrimo tarybos būtų remos ne tik tai e, atitinkamus priemonės, bet ir struktūriniai fondai galėtų prisidėti prie to finansavimo. Mes galėtume e, taip pat vertinti komisijos atliekamą šių programų įgyvendinimą. Taip pat galėtume suderinti įvairias finansavimo sistemas, kurios taikomos remiantis skirtingomis taisyklėmis, skirtingais metodais. Taigi manau, kad tai yra puikus būdas siekti pažangos. Kitas dalykas, mes savo pakeitimuose kalbame apie Horizontas 2020 e, sistemą ir apie jos finansavimą, nes e, finansinis reglamentas leidžia iš struktūrinių fondų finansuoti tokius mokslinius tyrimus ir tam tikras procentas šių lėšų, e, kurios, kurios skiriamas sukūriniais fondais, gali būti e, skiriama projektams kitose valstybėse. Tai yra labai svarbu Europai. Dabar galima e, įvairiose regionuose atlikti įvairias mokslinio tyrimų programas, pavyzdžiui, Baltijos regione arba Iberijos pusėsalyje, remiantis struktūrinių fondų lėšomis. Nes struktūriniai fondai ir jų finansavimas padės didinti pajėgumus, e, gerinti žmogiškojo kapitalo e, pajėgumus ir, žinoma, didins konkurencingumą. Dar vienas dalykas, kurį mm, norėčiau pabrėžti e, ir kurį minėjo taip pat panė Maduril, tai kad būtent būtų koordinuojami tie moksliniai tyrimai, kurie kyla iš pačių mokslininkų iniciatyvos jie e, turėtų būti susiję ir su Horizontas 2020 ir su pačių valstybių narių programomis. Taigi tokie projektai turi būti koordinuojami, informacija apie juos turi būti koordinuojama, rezultatai tokių tyrimų turėtų būti skelbiami ir apie juos informuojamos kitos valstybės narės. E, būtent e, čia sprendžiant socialinius klausimus Bet tokiu atveju reikia, žinoma, bendradarbiauti su e, valstybėmis narėmis, kad e, būtų sukurtas visos Europos koordinavimo mechanizmas, e, pagristas Horizontas 2020 programos nuostatomis. Tai mm, vadinasi, tie projektai, kurie, kurie savo iniciatyvą siūlo mokslininkai, turėtų būti taip pat svarbus elementas Europos mokslinio tyrimo erdvėje, nes iš esmės tokio atveju mes pasakome, tam tikro lankstumo ir mažiau biurokratijos. Dar kitas dalykas, supaprastinimas yra esminis dalykas, nes 27 biurokratijos valstybės narėse, plus dar vieną biurokratų aparatą Briuselėje, tai iš tikrųjų yra e, sprokstamasis mišinys. Tada neįmanoma iš tiesų įgyvendinti jokio projekto, nes e, sąlygos įvairiose regionuose, valstybėse yra skirtingos. Ir mes, žinoma, galima įvertinti šitą supaprastinimą taip pat valstybių narių lygių, remdamėsi tais pasiūlymais, kuriuos patikė komisija dėl Horizontas 2020 programos. Pone Berlingeri. Pone komisijos narė. Leiskite man išreikšti savo susižavėjimą jūsų darbo ir jūsų pranešimu. Aš ilgus metus dirbau mokslinio tyrimų srityje. Aš patyriau tą augimą, kurį paskatino pagrindų programa, tai yra septintoji pagrindų programa tuo metu. Tačiau pasaraisiais dviem dešimtmečiais Europa prarado savo lyderės pozicijas. Europoje, e, pasaulyje. Visame pasaulyje e, įvairios valstybės pasiekė daug geresnių rezultatų. E, ilgus metus moksliniai tyrimai buvo pagrindinis prioritetas Europoje, o dabar jų nebėra. Moksliniai tyrimai, jų rezultatai persikėlė už Atlanto arba į Aziją. Statistika negalestinga. Mes Iš esmės, e, skiriame moksliniams tyrimams 1,6 procentus, 1,7 procentus bendro vidaus produkto, o kitose valstybės skiriame 2 procentai. Mes e, kai kuriais atvejais skiriame 28 e, procentus biudžeto moksliniams tyrimams, Junktinėse Amerikos valstijose daugiau negu 40 procentų. Taigi Europą atsilieka. Iš esmės, kokybė mokslinio tyrimų gal nenukentėjo, tačiau nebėra stimulo, nebėra potencialo, kuris buvo anksčiau toks išreikštas. Uh, Europoje palyginti su kitomis pasaulio valstybėmis. Čia galbūt palyginčiau šią situaciją su euru. Mm. Iš esmės e, dabar mūsų ekonominė politika atsidūrė recesijoje, o moksliniams tyrimams taip pat reikia finansavimo, reikia tarsi bendros valiutos, tai yra bendradarbiavimo, paskatinimo Iš esmės, čia dabar prisiminkime, kad e, yra vykdoma atitinkami didžiuliai e, projektai, tačiau jie yra finansuojami atskirose valstybėse narėse, apsiriboja valstybėmis narėmis. Tai yra nacionalinės programos. Tai tokiu atveju ir mokslininkų karjeros yra susijusios tik tai su valst, atskira valstybė nare, o ne su visa Europa. Mes turime 27 e, mokslinių, mokslinių tyrimus finansuojančius fondus, mikrofondus netgi pasakyčiau visose valstybėse narėse. Todėl būtent moksliniai tyrimai nepakankamai finansuojami mūsų žemynė. Todėl jūsų žodžiai man yra labai reikšmingi, kad mes turime kurti bendrą mokslinio tyrimo erdvę. Mes nebegalime toliau vykdyti savo veiklos taip, kaip vykdėme prieš 20 metų. Mes turime įgyventi struktūrinės programas, bendrasias pagrindų programas. Mums reikia Europos mokslinio tyrimo centro, kuris sudarytų visų valstybių narių mokslinio tyrimų sumą. Šiuo atveju Dabar valstybės narės apsiriboja savo egoistiniais sumetimais. Jos vykdo, žinoma, mokslinius tyrimus, tačiau jie yra nedidelio masto ir nesusiję tarpusavyje. Mes tuo tarpu turėtume paskatinti geriausias e, smegenis iš viso pasaulio atvykti į Europą ir bendradarbiauti su vietiniais mokslininkais, kurti bendrus mokslinius tyrimus Tik tai tokiu atveju mes galėsime užtikrinti, kad bus padidintas ekonomikos augimas. Taip bus e, sukurtos naujas darbo vietas. Ir iš esmės aš tik norėčiau paprieštarauti jums dėl vieno dalyko. Dabar dėl tų prioritetų. E, jūs kalbate apie mokslinius tyrimus, bet aš manau, kad e, vis dėlto tie moksliniai tyrimai e, turėtų būti veiksmingi. Jie turi būti tarp valstybiniai. Aš nepradėčiau nuo valstybių narių tokiu atveju. Aš manau, kad mes turėtume pasistengti sukurti tokią situaciją, kurioje e, Europa būtų svarbiausia būtent e, Europą kaip žemynas, kaip mūsų vienintis elementas. Mes turime mobilizuoti valstybės narės, e, sukurti e, Maastrichto sutartį, bet skirtą tik tai moksliniams tyrimams. Tai iš esmės čia dabar kalbama pakankamai dažnai apie stabilumo ir augimo paktą. Aš manau, kad tokio pakto reiktų ir mokslinio tyrimų srityje. Turėtų būti atitinkamos lėšos skiriamos moksliniams tyrimams. Ir uh, vasario mėnesį Europos vadovo taryba kaip tik tai ir teigia, kad mums reikia tam tikros pažangos mokslinio tyrimų srityje ir kuriant bendrą erdvę. Dėkoju. E, buvau žadėjęs laikytis e, mums numatyto darbų grafiko ir e, Dar kartą pakartoju, kad taip ir ketinu elgtis. Dėkuoju, pirmininkė, aš bandau prie jūsų užsibriešto tikslo taip pat prisidėti. E, dėkuoju komisijos nariai už e, pasisakymą. Esame patenkinti jūsų atliekamų darbų. Ir e, mano pastabas pratestai, ką sakė ponios Madril ir Karvalijo. E, ir jūs aiškiai matote, kad daugeliu lygmenių skirtingos politinės e, partijos čia Europos parlamente sutarė. E, kalbate apie, europinį, apie europinius projektus, kur galėtų dalyvauti įvairių šalių uh, įmonių, tyrimo institucijų atstovai, bet dabar turime galvoti, kaip žengti dar toliau ir kalbėti apie paneuropinius projektus. Turiu štai kokį klausimą. Busimuose dėrybose, kai pakviesime įvairias suinteresuotose šalis pareikšti savo nuomonę, be abejo, dirbsime drauge ir bandysime nutiesti sąsąją tarp ES lygmens ir nacionalinių sistemų. Ir čia mes turime užtikrinti, kad turėsime pakankamai daug ištvermės tose dėrybose. Turime pasirūpinti bendru finansavimu iš valstybių narių pusės. Mhm nes e, sukurti tikrą pan-europinę dimensiją yra didžiulis iššūkis. Aišku, e, savo diskusijose turime siekti, kad e, formuojami pasiūlymai būtų kuo konkretesni. Bet man kyla klausimas, ar iš tikrųjų skirtingos valstybės narės E, nori žengti pan-europinio matmens linkme, nes tai reikštų e, tam e, tikrų taisyklių nacionalinių lygmenių ir regionų lygmenių keitimu ir taip pat tai reikštų pasirengimą prisidėti prie bendro finansavimo. Dėkuoju, panė pirmininkė, panė komisijos narė, smagu Jūs čia matyti. Aš nenorėčiau, kad e, mūsų pokalbis nukryptų nuo svarbiausios temos ir norėčiau sustelkti ties finansiniais vokais, finansiniais paketais. Mes esam dabar sutarę, kad kol kas neliesime žemės ūkio ir sanglaudos. Ir e, man teko vakar kalbėtis su dviejų didelių valstybių narių finansų ministrais ir išgirdau, kad mūsų laukia gana didelis biudžeto apkarpimas. Maždaug 20 milijardų buvo paminėta. Mhm Norėčiau išgirsti, ką jūs galvojate apie tai. E, regis niekas nenori leistis į, e, į turinį pateiktų pasiūlymų, bet kai kalbama apie horizontas 2020, daug kas užsimena apie galimą programos apkarpimą. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atvyko šiandien pas mus. Ši programa iš tikrųjų e, numato tam tikrą reakciją iškylantiems sunkumams įveikti, bet yra ir tam tikrų problemų, pirmiausia, sistemos skaidrumas. Man teko bendrauti su įmonė, kuri buvo įtraukta į 1,2 e, milijonų vertės projektą. Ir viskas tarsi ėjo gerai, bet e, likus dviem savaitėm e, jie buvo iš tos programos eliminuoti dėl to, kad Atkrito vienas partneris, o per dvi savaitės iki projekto pradžios buvo neįmanoma naują partnerę surasti. Antra, nežinau, ar jūs daug mąstėte apie tai, bet kai kalbama apie inovacijas, e, rinka labai dažnai nori pasilaikyti visas galės savo, nenori dirbti su įvairiomis e, mokslininkų grupėmis. Tad siekiant inovacijų kartais ir nebūtina e, stengti suburti didelės mokslo tyriejų grupės, nes labai dažnai, kad inovacijų rezultatą lengviausia pasiekti, kai dirba tik tai viena tyriejų, mokslininkų komanda. Jeigu e, taikytume įprastinės e, samdymo priemonės e, siekdami inovacijų, tai galėtų duoti net tokį efektą, kurio mes trokštame. Dėkoju, dabar steiksiu žodį poniai komisijos nariai. Dėkoju pirmininkė ir aš stengsiuosi laikytis drausmės. Dėkoju poniai Madurel, poniai Karvalio, ponui e, Berlinger, Johansenui, poniai e, Gutierrez už jų pastabas. Nemažai tenka e, padirbėti rengiant naują pasiūlymą ir nelabai dažnai atsitinka, kad atėjus į parlamentą iškart išgirsti tokią vieningą paramą tavo pasiūlymai. Jūs puikiai žinote, kad šitoje srityje dirbame jau apie 11 metų, žinote, kad kai kur mums pavyko pasiekti geresnių rezultatų, kai kur blogesnių. Uh, Ir galų gale mes turime užtikrinti, kad sukursime tikrai veikiančią vieningą rinką mokslo tyrimams ir naujoms idėjoms. Būtent to mes norime. Kai kas e, klausė, ar visas valstybės narės parems e, tai, ko mes norime. E, toks klausimas buvo keltas dviejose vadovų tarybose. Du kartus valstybių ir vyriausybių vadovai kreipėsi į komisiją ragindami kurti bendrą Europos mokslinių, mokslo tyrimų erdvę. Tad tai yra labai svarbu. Pan Europinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir kalbant apie Europos mokslo tarybos e, išplėtimą ir e, jos veiklos derinimą su struktūriniu fondų veikla. Pati idėja yra labai įdomi. Jeigu pažvelgsite į visą virtinį valstybių narių, jos dabar labai atidžiai analizuoja, ar jų finansavimo agentūros e, finansuoja mokslo tyrimus ir žiūri, ar e, tos valstybės narės, kurios prašė mokslo tyrimų fondo finansavimo, pasiekė sėkmės. Ir dabar jau pradedama analizuoti, ar nereikėtų prisidėti taip pat ir e, bendrų finansavimų iš valstybių narių, nes tai ir labai svarbu. Keletas žmonių sakė, kad e, Europos e, mokslo tyrimų taryba yra e, tikrai e, sektinas modelis ne tik tai Europoje, kokybės modelis ne tik Europoje, bet ir pasauliniu mastu. E, iš tikrųjų, sanglaudos šalyse nemažai mokslo tyrimų yra finansuojama iš sanglaudos lėšų, todėl e, kuriant e, Europos mokslo tyrimų erdvę labai svarbu paskleisti tuos struktūrinių fondų pinigus tarp valstybių narių, kad kuo daugiau jų galėtų pradėti dalyvauti. Pone Karvalijo paminėjo galbūt uh, Iberijos regiono bendrus projektus ir labai gerai, kad e, valstybės e, narės galėtų sutelkti struktūrinių fondų lėšas panašiems projektams. E, reikia pasakyti, kad valstybės narės gana entuziastingai remia tai, ką mes norime padaryti. Kaip sakiau, dirbame jau 11 metų Esame daug galvoję apie tai, kaip sureaguoti į e, Europos vadovų tarybos raginimus. Mes esame visi politikai ir žinome, kiek ilgai gali užtrukti, jeigu eisime teisėkuros keliu. Tad aš ir maniau, kad e, Europos vadovų taryba E, norėtų, kad tie svarbus klausimai susijęs su Europos mokslo tyrimų erdvės kūrimu būti sprendžiami neatidėliotinai. E, e, bet aš jau akcentavau, kad kai turėsime surinkę visą informaciją per artimiausius keletą metų, po manęs dirbsintis Europos komisijos narys galbūt sumanys, kad pravartu yra pateikti ir atitinkamą teisėkuros pasiūlymą šitoje srityje. Aš esu dėkinga už paramą visiems, kurie šiandien pasisakė, labai svarbu girdėti, kad įvairios politinės frakcijos aktyviai remia mūsų pasiūlymą, už tai esu labai dėkinga. Ponas Berlingeri, jūs e, teisingai sakote, kad e, yra Europa, yra JAV, dabar ateina jau ir rytų šalis ir iš tikrųjų tai yra iššūkis, mes turime pasirengti su juo kovoti. E, kalbant apie horizontas 2020, supaprastinimo pasiūlymai, paskirstimas į tris ramščius, visa tai reakcija į iškylančius E, iššūkius. E, Europos mokslinio tyrimo erdvė taip pat yra vienas žingsnis tą pačią kryptimį. Na ir žinoma, lankstumas. Tai e, pagrindinė tema, kalbant apie horizontas 2020 ir lygiai taip pat svarbi, kalbant apie Europos mokslo tyrimų erdvę. Aš neturėčiau toliau plėstis, nes ministras jau laukia savo eilės. Mm Na, o atsakydama ponui Eiler pasakysiu, kad dėja šis vakaras netinkamiausia e, diena biudžetą svarstyti. E, e, biudžetas ir busimoji finansinė perspektyva yra labai abstraktus dalykai ir mūsų laukia didelė kova apibrėžiant e, juos. Valstybės narės turi būti pasiruošusios e, prisidėti finansavimu, kai kalbama apie mokslo tyrimo projektus. Deja, būtent tos šalys e, labai dažnai pasisako už tai, kad ES biudžetas būtų mažesnis. Mes ketiname kovoti Labai dažnai sakoma, kad nėra lyderių tarp mokslininkų, kurie sugebėtų lobiuoti e, savo interesus ginti, bet aš turiu e, tokią nuomonę. Mes turime tokį gynėją ir tai yra Europos parlamentas, nes būtent e, Europos parlamentas plenarinėme posėdėje pasakė, kad 80 milijardų nėra pakankama suma mokslo tyrimams. Ir aš tikiuosi, kad mes draugė dirbdami vis tik pasieksime rezultatų, nors ir nenorėčiau numenkinti mums iškylančių uždavinių. Pone komisijos narė, kai kalbama apie ambicingumą ir sažiningumą, Šito iš jūsų visada galime tikėtis šimtų procentų, galime jūs patikinti, kad jūsų tikras partneris šiame darbe yra Europos parlamentas ir šis komitetas. Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą šiandieną ir linkime jums ko geriausios sėkmės. So, the last item. Paskutinis darbo tvarkės klausimas šiandien yra Danijos pirmininkavimo rezultatų pristatymas. Aš džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Danijos mokslinio tyrimų inovacijų ir aukšto mokslo ministrą Morteną Ostergardą, kuris buvo puikus partneris ir bičiulis Danijai pirmininkaujant tarybai. Taigi, ponė Ostergard, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už gražius sveikinimo žodžius. Man labai malonu lankytis parlamente ir pristatyti Danijos pirmininkavimo rezultatus mokslo ir inovacijų srityje. Danijos pirmininkavimo metu taryba svarstė daugelį esminių teisėkuros iniciatyvų. Ypač norėčiau paminėti kitą pagrindų programą Horizontas 2020, e, jos reglamentą ir strateginės inovacijos darbo atvarkę. Taip pat mes surengėme daugelį konferencijų ir susitikimų, kurių metu buvo kalbama apie Horizontas 2020 tikslus. Leiskite man pirmiausia sutelkti dėmesį į Horizontas 2020 programą. Aš labai džiaugiuosi bendradarbiavimu su jūsų komitetu. Mūsų pirmininkavimo metu jis buvo labai atviras ir konstruktyvus. Aš ypatingai džiaugiuosi tuo, kad ITRE pritarė idėjai surenkti neformalius pietus ir jų metu vykusi seminarą dėl Horizontas 2020 programos. Šis seminaras buvo suorganizuotas parlamente gegužės 8 dieną ir norėčiau padėkoti poniai pirmininkiai Sartori kad sudarė galimybės atsižvelgiant į tokią įtemptą komiteto darbo atvarkę tokiam seminarui įvykti. Mes laikomės panašios vizijos dėl Horizontas 2020 programos. Mes turime užtikrinti ir sukurti tokią aplinką, kuri padėtų mokslininkų idėjoms pasirodyti rinkoje. Artimas dialogas su visuomenė yra labai svarbus, ieškant teisingo sprendimo, sprendžiant pagrindinius iššūkius, su kuriais susidurime. Kaip aš jau paminėjau, pristatydamas Danijos pirmininkavimo programą sausio mėnesį, mūsų tikslas buvo pasiekti dalinį bendro pobūdžio susitarimą dėl bendros horizontas 2020 struktūros konkurencingumo taryboje gegužės 31 dieną. Todėl aš džiaugiuosi, kad taryba po ilgų e, ir išsamių diskusijų sugebėjo sutarti dėl šio klausimo praėjusį mėnesį vykusioje konkurencingumo taryboje. Aš tikiuosi, kad e, toks dalinis susitarimas e, yra tvirtas ir subalansuotas kompromisas. Dabar dėl pirmojo ramščio kompetentingo mokslo diskusijos daugiausia sukosi apie stiprios MT sukūrimą kuri būtų pagrista meistriškumo kriterijais. Antrasis ramstis yra pramonės lyderystė. Diskusijų metu daugiausia buvo kalbama apie tai, kad reikia suteikti daugiau galimybių dalyvauti pramonės organizacijoms. Taip pat reikia E, skirti dėmesį ne tik naujų produktų ir paslaugų kūrimui, bet ir jų komerciniam pritaikymui. Taryba sutinka, kad MVI dar, e, dalyvavimas turėtų būti ambicingesnis ir tikslas mūsų kompromisinėme pasiūlyme buvo padidintas iki 20 procentų. Trečiasis ramstis - visuomenės iššūkiai. E, turiu pasakyti, kad numatyti iššūkiai buvo apibriežti teisingai. Valstybės narės kritiškai pažiūrėjo į šeštą iššūkį dėl integruotos inovatyvios ir saugios visuomenės. Daugiausia kritikos buvo išsakyta dėl to, kad šis iššūkis yra pernelik platus ir tokiu būdu susilpina kitus tikslus. Svarbus horizontalus klausimas buvo susijęs su platesniu dalyvavimu ir papildomumo užtikrinimu, kalbant apie kitas finansuotinas programas. E, e, taryba pasiūlė du struktūrinius pakeitimus, reaguodama į komisijos e, pradinį pasiūlymą. Pirmiausia, pasiūlymas aiškiau pabrėžia horizontalių klausimų įtraukimą. Pasiūlyme yra kalbama apie horizontalių klausimų skyrių ir antra, visuomenės iššūkių šeštas prioritetas yra padalintas į du atskirius iššūkius, tai yra šešta Europa besikeičiančiame pasaulyje ir septinta saugos visuomenės. Be to, kompromisinėme pasiūlyme yra kalbama apie naują straipsnį susijusi su tyriejų karjeromis, kad būtų atsižvelgta į reikalavimą užtikrinti didesnį dalyv dalyvavimą. Kalbant apie komisijos pasiūlymą dėl dalyvavimo ir sklaidos taisyklių, taryba sutinka, kad buvo padaryta nemažai pažangos supaprastinant šią sritį. Nauja Horizontas 2020 struktūra numato bendrą vieną finansavimo normą. E, Kipras, kuris perims pirmininkavimą ir toliau tęs diskusijas dėl dalyvavimo taisyklių ir dėl konkrečios programos. Dabar perėsiu prie kitų dokumentų. Norėčiau paminėti strateginę inovacijų darbotvarkę ir Europos technologijų institutą. Dėl technologijų instituto mes pateikėme pažangos ataskaitą. Mes tikimės, kad e, šis dokumentas bus svarstamas šį rudenį. EIT gali puikiai integruoti tris žinių trikampio kampus Naujų žinių ir inovacijų bendrijų skaičius yra iš esmės susijęs su biudžetu numatytų Horizontas 2020 programai ir su daugiamatė finansų perspektyva. Žinoma, dar nėra iki galo išspręstas klausimas susijęs su naujų žib skaičiumi. E, o dabar perėsiu prie kitos veiklos. Vasario pradžioje e, ministrų konferencija Kopenhagoje leido už mokslo klausimus atsakingams ministrams aptarti Horizontas 2020 programą su suinteresuotomis šalimis. Diskusijos buvo labai vertingos, jos vyko su ministrais ir mokslo bei verslo atstovais. Mm, mes galėjome aptarti daugybę klausimų Taip pat labai gerai yra tai, kad ITRE dalyvavo e, šiame sustikime. Taip pat norėčiau paminėti ITRE surinktą seminarą kovo mėnesį. E, kalbant apie kompetenciją ir jos plėtojimą, noriu paminėti konferenciją pavadinimu grįžtant prie meistriškumo Ši konferencija parengė deklaraciją dėl kompetencijos ir ji gali tapti pagrindu tiek politikos formuotojams, tiek mokslinių institucijų vadovams, tiek kitoms organizacijoms ir mokslininkams. Kalbant apie mokslo visuomenėje svarbą, noriu paminėti konferenciją dėl geresnio abipusio supratimo tarp šių dviejų šalių. Surengėme konferenciją mokslas dialogo forma, kurioje nuomonėmis keitėsi mokslininkai, suinteresuotos šalis ir politikos formuotojai. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad e, šioje konferencijoje buvo kalbama apie atsakingą mokslą, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat parlamente vyko dar viena mm, konferencija Mokslas visuomenėje, kurioje mes pasikeitėme nuomonėmis. E, kitą savaitę Kopenhagoje yra planuojama surenkti dar vieną konferenciją dėl pažangios praktikos. Ir baigdamas, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad buvo labai malonu su jumis bendradarbiauti. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie ne tik dalyvavo e, mūsų renktose konferencijose, bet ir suvaidino esminį vaidmenį šiuose renginiuose. Baigdamas pasakysiu, kad kalbant apie Horizontas 2020 programą, ji numato didžiulius pokyčius, pradedant fundamentaliaisiais ir taikomaisiais mokslais, baigiant rizikos kapitalu. Jeigu mums pavyks konstruktyviai bendradarbiauti, galėsime laiku priimti sprendimą ir užtikrinti sklandų perėjimą prie sevintosios pagrindų programos Horizontas 2020. Šiais žodžiais, ponios ir ponai, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. You, Ačiū, ponė ministrė. Aš turiu tris kalbėtojus savo sąraše. Ponas Kelleris, ponė Rea Matral ir panas Johansonas. Taip pat ponė e, Thompson, ponė Kavalio. Taip pat norėtų pasisakyti. Manau, kad visi galės pasisakyti per 15 minučių. Pirmiausia, panas Elleris. Aš tik tai norėčiau reaguoti mm, jūsų pasisakymą. Iš, iš tiesų, komitetas labai vertina jūsų pastangas ir e, pirmininkaujančios Danijos pastangas e, įgyventi šią e, dokumentų rinkinį. Aš manau, kad iš tiesų jūs paspartinote šį procesą. Taigi dabar, negadindamas visų nuotaikos ir draugiškos atmosferos, norėčiau pasakyti, kad mes e, e, pritarėme tą idėją, kad e, socialiniai iššūkiai ir saugumo klausimai turėtų būti atskirti nuo kitų, tai yra socialinių mokslo klausimo. Nes, e, bet iš esmės e, dabar dar negalim priimti e, galutinio sprendimo, nes jūs dar diskutuojate ir deratės su taryba. Pone Kavalio būtent tai ir siūlo, tačiau šiuo metu tikriausiai to atskirimo neįmanoma gyventi. Aš norėčiau Jums užduoti vieną principinį klausimą. Jūs tiesiog ir tiesiogiai priminėte komisijos pasiūlymą dėl uh, E, horizontas 2020 programos. Valstybės narės norėjo padidinti moksliniams tyrimams skiriamas lėšas, e, būtent siekdamas padidinti tarptautinį Europos konkurencingumą, tai yra e, vienu arba dviem procentais padidintas lėšas. O dabar mes nuo 2010 metų padidinome šitas lėšas e, nuo 1,8 procentų iki 2 procentų, tačiau mes norėtume padidinti iki 3 procentų tas lėšas. Tačiau dabar skiriant 80 milijardų moksliniams tyrimams, mes niekada nepasieksime tų irštingų tikslų padinti iki 3 procentų e, mokslinio tyrimų finansavimą. Pone Madurėl. Ačiū, Pone pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti jūsų pirmą ministrą. Taip pat norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Daniją už puikų darbą nuveiktą mokslinio tyrimų srityje. Būtent e, taryba per e, pastarosius e, pusę metų daug pasistumėjo svarstydama Horizontas 2020 programą. Mm, šiuo, šiuo atveju matome, kad puikiai bendradarbiauja komisija ir taryba, o aš manau, kad tai dėl to didelį nuopelną turėtų prisimti ir pirmininkaujantį Daniją. Mes e, per pirmąjį svarstymą norėtume e, jau turėti atitinkamą susitarimą Taigi šių metų pabaigoje norėtume turėti jau išbaigtą dokumentą dėl šios e, Horizontas 2020 programos. Mes e, tikimės, kad e, Horizontas 2020 bus tinkamai finansuojama programa ir bus remiama visų suinteresuotojų šalių. Taigi, ši programa turėtų padėti Europai tapti konkurencingesnė ir stipresnė. Aš e, norėčiau, e, kad vis dėlto e, jūs ir kitos pirmininkaujančios valstybės taryboje pritartų toms priemonėms, kurias siūlo Europos parlamentas susijusioms su Horizontas 2020 programa. Komisijos narė nurodė tam tikras gairias, pagal kurias turėtų būti sukurta bendra mokslinio tyrimo erdvė. Iš tiesų, tam reikia stiprios mokslinio tyrimų ir apskritai mokslo sistemos. O Horizontas 2020 e, šita programa negalės įgyvendinti šių iškeltų tikslų. Reikės ir papildomų tikslų, reikės bendradarbiavimo. Mums reikės ir atitinkamų nacionalinių mokslinio tyrimų programų, kurios būtų suderinamos tarpusavyje ir kad susidarytų bendra mokslinio tyrimo erdvė. Kad uh, būtų e, vykdami moksliniai tyrimai, kūrimas darbo vietos, kad būtų keičiamasi e, informacija apie mokslinius tyrimus apskritai mokslininkais. Iš tikrųjų, jūs puikiai pasidarbavote, kaip ir minėkavote šalis. Aš norėčiau išreikšti savo paramą jums ir paprašyti jūsų paramos, e, prašant sklandesnio šitos horizontas 2020 ir apskritai mokslinio tyrimų erdvės įgyvendinimo. Bet bet kokiu atveju mes einame teisingų keliu. Ačiū, ponė Johansanai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pirmininkaučiai Danijai. Aš uh, galėjau dalyvauti toje delegacijoje, kuri buvo susirinkusi prieš pirmikaučiai Danijai iškeliant savo prioritetus. Ir manau, kad iš tiesų jūs pasiekėte savo tikslų ir pasiekėte puikių rezultatų. Dabar keletas klausimų ir pastabų. Pirmiausia, dėl uh, Horizontas 2020 programos. Ši programa turėtų apriepti visą Europą. Aš norėčiau paklausyti, kaip jūs reaguotumėte į šią programą? Tai, ką jums reiškia? Nes jūs žinote, ką mano apie ją valstybės narės. Čia mes kalbame apie, iš esmės, ne tik apie mokslinio tyrimų programas, bet ir apie inovacijas, apie mm, mokslininkų artumą prie rinkos apie tam tikrų prioritetų, prioritetų iškelimą. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šią programą, nes manau, kad tai yra svarbi tema ir diskusija būtina e, šią temą, nes ir valstybės narės kelia panašius klausimus dėl mokslinių tyrimų ir jų reikšmės. Aš e, galbūt norėčiau iškelti mintį, kad e, yra ir tam tikrų alternatyvų tokiams mokslinio tyrimų paramos programams. O kitas dalykas e, yra e, tam tikri iššūkiai arba problemos e, susijusios su prioritetų nustatymu. Tai būtent vieni prioritetai vienos valstybėms narėms atrodo svarbus, kitoms netokie svarbus. Kokiais argumentais mes galėtume pagrysti atitinkamus prioritetus? nes man kyla abejonių, ar iš tiesų e, jūs pasirinkdami savo prioritetus rėmėtės kažkokią papildomą informaciją, kurios aš nežinau. Dabar kitas dalykas dėl žinių ir inovacijų bendryjų. Mes jau e, sutarėme, diskutuodami apie šias bendryjas, kad e, tos bendrijos turėtų plačiau apriepti įvairių suinteresuotųjų šalių bei mažų vidutinių įmonių. Mes norime užtikrinti, kad e, veikla šiuose bendrijose prasidėtų, būtų veiksmingai vykdoma, kad būtų užtikrinta konkurencija Ir čia e, irgi man kyla klausimas dėl atskirų temų, kodėl vienos yra e, prioritetinės, kitos ne. Dabar dar vienas klausimas dėl finansavimo, dėl biudžeto. Kaip jau panė Madurė ir pasakė, taigi pirmininkaujantį šalis dabar bus e, Kipras. Ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra testinumas Tai kad valstybės narės dalyvautų šioje diskusijoje, kad yra labai svarbu vystyti mokslinius tyrimus. Ir aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kokiosgi yra galimybės paremti komisijos pasiūlymą ir apskritai, kokios yra galimybės inovacijoms ir tvariai plėtrai. A, iš tiesų, jūs kalbėjote truputį ilgiau, a, bet vertėjai dirbs tik tai dar septynės minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Glastai pasisakysiu, noriu tik pasakyti, kad a, Jūsų bendradarbiavimas su mūsų komitetu buvo tikrai puikus, su jumis dirbti buvo tikrai malonu. Įtrėje manoma, kad norint Europai tarptautinių lygmenių tinkamai konkuruoti, mokslo tyrimai turėtų daug dažniau būti akcentuojami kaip prioritetas turiu pasakyti, kad mokslas ir dialogas, e, tie šūkiai išriškėjo ypač dabar, kai mes dirbame pirmininkaujant Danijai. Taigi mokslas ir dialogas, dialogas su politikais, su visuomenė. Šie metmenys ateityje bus dar svarbesni. Iš tikrųjų, mokslininkai savo dramblio kaulo bokšte neturėtų būti izoliavęs į. Dabar žinome, kad 20 procentų skiriamų lėšų turėtų būti skiriama bendradarbiavimui su VMI. Esame dėkingi už jūsų darbą, už tas konferencijas, kurias e, surengėte Danijoje. Na ir E, pagaliau e, dėl humanitarnių mokslų ir socialinių mokslų gal galėtumėte truputį paaiškinti, kas ten vyksta taryboje dėl šių dalykų. Dėkuoju pirmininkai ir aš noriu pasveikinti e, ministrą su puikiai atliktu darbu. Ačiū už uh, gerą bendradarbiavimą, dalyvavau daugelį jūsų organizuotų renginių, mūsų diskusijos buvo visiškai puikios, kalbant apie horizontas 20, visos jūsų keltos temos yra mums nepaprastai svarbios, ar tai būtų dalyvavimo plėtra, ar supaprastinimas, ar kitos Iš tikrųjų, ponė ministrė, ką jau tik tai jūs nesate nuveikęs, ko gero visai atvirkščiai negu kad, kad Danijoje. Aš pabandysiu angliškai atsakyti. Ačiū už aktualius komentarus ir malonius e, žodžius. Mano patirtis e, dirbant su šiuo komitetu labai pozityvi. Aš e, jaučiu, kad mes visi suprantame, kad vykdome tą pačią misiją, nors e, buvo ir atveju, kai tarp institucijų teko siekti ir kompromiso, bet bendras jausmas toks, kad judame teisinga kryptimi. Aš manau, kad šis komitetas ir kitoms šalims pirmininkaujant padės šią temą toliau plėtoti. Iš tikrųjų, kai aš kalbėjau apie kompromisą, tai turėjau galvoje kompromisą tarp valstybių narių, nebuvo lengva jį pasiekti, bet vis tiek jisai buvo surastas ir mes dabar e, žengsime e, į priekį tolyn ir sieksime galutinio kompromiso ir tarp ES institucijų. E, kai kurie iš jūsų paminėjo biudžetą e, įvairiais aspektais, dar neliepos pirmoji, tad mes vis dar pirmininkaujame ir stengiamės e, užtikrinti, kad visi gautų pakankamą finansavimą, bet ko gero neatskleisiu čia kokių paslapčių, jeigu pasakysiu, kad uh, Danija e, remia pasiūlymą, kad e, mokslo tyrimai būtų finansuojami virš 3 procentų. Ir mes labai tikimės, kad surasime tokį kompromisą, e, kad galėsime užtikrinti tinkamą augimą ir darbo vietų kūrimą, o tai apima taip pat ir mokslo tyrimus. Apskritai, kalbant apie Danijos pirmininkavimą, mes norėjome, kad Europa pradėtų dirbti, norėjome sustiprinti mūsų konkurencingumą, kad pradėtų e, rastis daugiau e, darbo vietų ir tam norėjome skatinti inovacijas, užtikrinti deramą finansavimą. E, bus turbūt teisinga pasakyti, kad e, mes pademonstravome, kad esame pasiryžę siekti bendros Europos mokslo tyrimų erdvės. Komisija neseniai e, atliko tyrimus valstybėse narėse ir tas tyrimas parodė, kad apskritai yra remiama tokia veiklos kryptis. Kitas klausimas, kaip to pasiekti ir daug kas priklas nuo to, kaip mums pasiseks nacionaliniu lygmeniu. Šia prasme, e, atverdami kvietimus dalyvauti projektuose kitoms valstybėms, galime patys daug nuveikti. Taigi galime daug nuveikti ne tik vykdinami e, drauge bendras programas, bet ir kitų pagrindų. Tik taip galime kurti tikrą bendrą Europos mokslinio tyrimų erdvę. Tyrimų erdvę savame suprantama, kad e, bendrose mokslo tyrimų struktūrose reikia geriau bendradarbiauti, ypač kai kalbama apie aukščiausių technologijų įrangą. E, mokslininkas tenka kartais tolokai keliauti, norintiems pasinaudoti. Bet čia turime dirbti toliau. Dėl klausimo susijusio su platesniu dalyvavimu tai e, diskusija e, iš tikrųjų labai glaudžiai siejosi su sanglaudos e, politika. Ir tiesą sakant, jau per pirmąjį neformalųjį tarybos susitikimą ši problema buvo kelta jau dabar kai kuris e, šioks toks finansavimas iš sanglaudos fondų yra susijęs su mokslo tyrimais, tai gali prisidėti ir prie platesnio dalyvavimo, bet jūs esate teisūs, kai sakote, kad siekis e, palengvinti dalyvavimą VMI taip pat prisideda prie e, dalyvių rato plėtimo. Šiuo klausimu vyksta ilga ir plati diskusija. Mes įrašėme 50a naują straipsnį, kuriame kalbame apie mokslininkų mobilumą. Manome, kad tai taip pat prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo. Vienas iš e, svarbiausių būkštavimų, kuriuos girdėjome iš valstybių narių ir taip pat e, iš uh, suinteresuotųjų šalių buvo tai, kad ko gero humanitariniai mokslai ir socialiniai mokslai gali būti šiek tiek pastumti į šoną, bet e, mes vis tik išlaikėme tą iššūkio bendrą požiūrį e, ir todėl ir pagalvojame, kad e, saugumo dalykus ir nuo įtraukų tokios visuomenės atskirimo ehm, ši situacija gali tik tai pagerėti, kad ji neturėtų pakengti e, Ir būtent todėl kai kurie dalykai perkelti į e, horizontalų įramstį, e, tame tarpe ir lyčių lygybės politiką. Toliau, kalbant apie žib, čia mūsų dar laukia diskusija ateityje, bus parengta pažangos ataskaita, bet savaime suprantama, tie dalykai susiję su biudžetu ir kol mes nieko nežinom apie biudžetą, visa diskusija išlieka tik tai teorinė ir hipotetinė. Dabar dėl mokslo ir dialogo mokslininkų dialogo. Tai labai svarbi problema. Džiaugiuosi, kad sugebėjome ją įrašyti į mūsų darbo tvarkę mums pirmininkaujant, nes mes matome, kad e, tie pasauliniai iššūkiai, kurie egzistuoja, jau atsispindi mūsų tyrimų, tyrimų programos e, viename iš ramščių bet to neįmanoma įgyvendinti be dialogo tarp mokslininkų ir visuomenės. Jokie sprendimai, kurie randami laboratorijose, mūsų visuomenės nepakeis, jeigu visuomenė, jeigu politikai e, prie to neprisidės ir neparems. Tai yra būtina, jeigu norime pasipriešinti globaliems iššūkiams. E, atsiprašau, e, poniai Karvalijo noriu pasakyti, kad mes vertiname jūsų pastangas, taip pat ir diskusijose. E, mes visada galėjome pasiremti jūsų atliktų darbų, e, pasiremti Europos parlamento balsu. E, jūs tikrai mielai daugiau nei kartą dalyvavote įvairiuose renginiuose. E, kuriuos mes organizavome pirmininkavimo metu. Tad e, pabaigoje norėčiau pasakyti, kad ir toliau tikėsimės gero bendradarbiavimo tarp tarybos ir parlamento ir konkrečiai ir ypatingai su šiuo komitetu ir e, Tikiuosi, kad kai baigsis e, septintoji pagrindų programa, galėsime tęsti darbą pasiremdami Horizontas 2020. Pirmininkas komiteto vardu noriu pasakyti, kad tikrai buvo malonu su jumis dirbti per pastarosius šešis mėnesius. Labai jums dėkoju. Na, o dabar e, organizacinis e, pranešimas, mūsų kolega Jornas e, nebedirbs mūsų sekretoriete, jis čia dirbo septynis metus, mes puikiai bendradarbiavame, ypač dirbdami mokslo tyrimų srityje. Tad tikrai dėrėtų dabar mums jam pasakyti didelį ačiū už darbą ir palinkėti komiteto vardu kuo geriausias kloties. Paplokime jam. Man liko vienas e, informacinis pranešimas, kitas posėdis e, Liepos 11, 9 val. iš ryto. Dėkoju ir visiems gerą vakarą.